Good afternoon. Uh, I would ask you, please, uh, if you can sit in order that we can... Labadiena, prašau visus sėsti, kad galėtumėme pradėti mūsų komiteto posėdį. Aš kalbėsiu portugališkai. Labadiena visiems. Norėčiau pradėti pos, popietės posėdį, kuris truks nuo 3 iki pusės 7. Norėčiau pradėti nuo darbo tvarkės patvirtinimo. Jeigu niekas neprieštarauja, tai darbo tvarkė patvirtinta. Toliau. Kitas klausimas. Aksesnių posėdžių kovo 31 bei gegužės 6 dienų posėdžių e, protokolų tvirtinimas. Jeigu nėra komentarų ir prieštaravimų, tuomet laikome, kad protokolai patvirtinti. Gerai, toliau eikime prie kito darbo punkto. pirmininkės pranešimai. Taip, norėčiau nu, pateikti tokią informaciją. Pone Movai patikė prašymą dalyvauti FEM misijoje į Airiją. Misija vyks šių metų rugsėjo mėnesį 24-25 dienomis ir jį paprašė dalyvauti kaip nekvotos e, papildomas dalyvis pagal taisyklį 41b. Ir tuomet pagal procedūrą buvo atlikta procedūra sprendimo raštu, per kurią buvo sprendžiama ar patvirtinti šį prašymą ar ne. Ir noriu informuoti, kad dauguma FEM koordinatorių rekomendavo nepatvirtinti šio prašymo. Taigi, laikysime, kad koordinatorių rekomendacija yra patvirtinta, šiandienos posėdėje bus patvirtinta, jeigu niekas nepaprieštaraus. Taigi prašau atsižvelgti šią informaciją. Ar yra norinčių prieštarauti? Jeigu nėra norinčių prieštarauti, tuomet kitas dalykas, ką norėčiau pristatyti, tai yra tai, kad gegužės 26 dieną trys nariai iš moterų teisių komiteto vyko į Ženevą. Ir e, toje tai delegacijoje taip pat vyko ir, ir pranešėjas, kuris rengia nuomonę dėl moterų įgalinimo skaitmenėme pasaulyje. Terry Reinsker ir mūsų buvo prašyta suteikti galimybę trumpai pateikti pranešimą, ataskaitą trumpą apie tai, kaip, kas to vyko to sutikimo metu, kaip sekėsi delegacijai. Taigi, Terry Reinsker, prašau, suteiksiu žodį, kad galėtų greitai pateikti mūsų tą informaciją. Prašau. Ačiū. Gal trijų minučių net ir neprireiks. Aš tik norėjau labai trumpai pasidalinti informaciją, kas buvo kalbama tos delegacijos vizito metu. Aš nedalyvau taip pat Catherine Bier dešalde grupės Ir mes dalyvavome WSIS forume, kur buvo kalbama apie daug įvairių klausimų. Ten kalbama apie informacinę visuomenę, internetą, informacinės, informacinės e, ir komunikacinės technologijas. Jungtinių tautų moterų reikalų darbo grupė organizavo šį renginį ir šiandien taip, šį kartą taip pat buvo kalbama ir apie lyčių lygybę šioje sferoje. Kaip žinote, mes rengiame nuomonę apie moterų įgalinimą skaitmeninėme amžyje ir vykome į šį formą tam, kad būtų galim pasiremti jungtinių tautų patirtimi šioje srityje, nes jungtinės tautos jau turi patirties, yra jau dirbę šioje srityje, tikrai buvo gerų susitikimų su moterimis iš informacijų komunikacijų e, sektoriaus, taip pat dalyvavo įvairios moteris iš įvairių jungtinių tautų institucijų. Ir per posėdžius, matėme, ką ir nuveiks jungtinės tautos ir ten labai daug dėmesio skiriama švietimo skaitmeninimui, taip pat skaitmeniniam raštingumui, ypač, kad moteris gautų prieigą prie viso to, kaip tai svarbu moterims yra. Taip pat manau, kad tai bus vienas tų dalykų, apie kurias bus labai įdomu diskutuoti rengiant mūsų nuomonę. Manau, kad greta šių paminėtų prioritetų, tai taip pat kitos delegacijos narės irgi sutiko, kad reiktų plėsti greta tų prioritetų daugiau kalbėti. Ir e, mes numatėme kelti kitų svarbių klausimų. Pavyzdžiui, finansavimo klausimas, kokias galėtų būti finansavimo programos į moterims, jeigu jos nori imtis į, į imtis darbo, imtis veiklos informacinių komunikacinių technologijų sektorija, bei taip pat reikėtų daugiau kalbėti apie užmokesčio lygybę šiame sektorija, taip pat galbūt kvotų klausimas, ypač ES pažvelgus skaičius, į statistiką matome, kad šio sektoriaus tai, įmonių tarybose moterų yra labai maž, mažai, vos keli procentai, 4-7 procentai. Taip pat kitas klausimas yra smurtas prieš moteris, kibernis prikabiavimas. Šios problemos labai ryškiai matomas dabar internete. Taip pat kalbėjome su tarptautinės darbo organizacijos atstovu, kalbėjome apie darbo rinkos skaitmenizavimąsi ir apie tai, kaip tai gali paveikti moteris. Tai yra to, tokie klausimai, kuriuos tikrai reikėtų aptarti mūsų nuomonėje. Ir manau, kad tikrai labai buvo gerai, kad delegacija, delegacija gavo progą apsilankyti tenais, nes galime dalyvauti diskusijose. Forume taip pat buvo ir negatyvių aspektų. Viena vertus, forume sutikom labai daug veiklių, aktyvių moterų, tačiau matėme, kad, pavyzdžiui, forumo tarp kalbėtojų, kurie darė forumą, 12 e, kalbėtojų visi buvo vyrai. Tai tikrai labai aiškiai parodo, kad vis dar reikia padėti moterims atsakingesnę poziciją ir manau, kad moteris įgalinti ir FEM komitetas tikrai, tikrai turi imti šių klausimų. Man to, kad niekas iš mano kolegių nedalyva šiandien posėdyje, tad net nebus, kad gali papildyti, tačiau jeigu turite klausimų, klaužuokite. Taip pat, jeigu turite panašių renginių patys ir, ir patys rengite tokių uždavinių, renginių savo frakcijose, tai prašau mane informuoti, tikrai būtų labai įdomu dalyvauti. Ačiū. Labai ačiū, Ani Renskė. Mačiau paklausti, gal dar kas nors iš delegacijos dalyvių norėtų pasisakyti, bet nors panašu, kad jų nėra šiuo metu salėje. Gerai, toliau dar norėčiau informuoti dėl pakeitimų procedūros dėl šimtųjų metų biudžeto procedūros. Koordinatoriai gegužės šitą dieną nutarė, kad dėl biudžeto pakeitimų bus balsuojama Liepos 13-14 dienomis tai per tuo metu vykstantį posėdį. Taip. Perkime dabar prie ketvirtojo darbo klausimo. Tai yra dalinimas informacija. dėl moterų dirbančių namuose ir teikiančių slaugą Europos Sąjungoje. Mūsų pranešė yra Konstantinka Kuneva. Būtent ją ir suteiksiu žodį, kad ji galėtų pristatyti nuomonės projektą. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau išdėstyti keletą tokių preliminarių E, pastabų e, šią temą, tam, kad e, vėliau mes galėtume tikrai susitarti dėl teksto, kuriame atsispindėtų kuo daugiau mūsų visų idėjų, tam, kad galėtume dokumentu aptarti kuo daugiau viso šito klausimo aspektų. Dabar iš tikrųjų mes kalbam apie moteris dirbančius namuose. Ir vėlgi su šitą temą e, susijęs ne vien tik tai mūsų komitetas, bet pirmiausia ir e, užimtumo klausimų komitetas. Tad užimtumo komitetą domina štai tokie e, aspektai. Visų pirma, kiek vėlgi šis klausimas reglamentuojamas valstybių narių teisėje ir daugiau kiti e, teisiniai aspektai. Na, o e, mus domina kiti šios temos aspektai. Pirmiausia, tokie, būtent dėl kokių priežasčių moteris e, šiaip jau pasirenka darbą namuose ar teikti slaugą Tad e, šiaip jau paprastai iš tradicijos e, moterų e, darbas namuose buvo laikomas tokiu grinai moteriams skirtų darbų, tai gilios tradicijos, tai yra moteris, kurios prižiūri namų ūkius, prižiūri vaikus, bet kita vertus ir šiuo požiūriu yra didžiulis skirtumas tarp Europos šiaurės ir pietų valstybių. Tad vėlgi reikėtų pirmiausia ištirti, e, kokia praktika vyrauja, kaip būtų galima pagerinti namuose dirbančių moterų ir slaugą teigiančių moterų darbo sąlygas. Nes šiuo atveju vėlgi tokios moteris tiesiogiai netiesiogiai konkuruoja su uh, su, su būtent moterimis, kurios panašius ar tokius padarbus dirba pagal e, darbo sutartis, pagal įvairias e, tarpininkaujančias e, įstaigas, įmonės. Na ir be to kitas aspektas svarbus, kalbama apie moteris, kurios neretai yra migrantės nes e, moteriams migrantėms e, kur kas lengviau rasti būtent tokios rūšies darbą, tam, kad jos galėtų išlaikyti kartu savo šeimą, bet kita vertus tokios moteris patenka į savotiškus spastus be jokių sąlygų, garantijų. Ir, ir galiausia vėlgi jos e, atlieka tokius darbus ilgą laiką. Tačiau tokiu atveju joms negalioja socialinės, e, socialinių tam tikrų išmokų sociali, ar, ar, ar, kitos, e, ar kitos garantijos. Tad galim kalbėti apie savotiškai prarastą, prar, prarastus gyvenimus, prarastas karjeras kai moteris ryštasi dirbti tokios rūšies darbą. Antai, yra valstybių narių, kurios e, nori reglamentuoti ar jau reglamentuoja e, tai, tačiau vis dėlto ilgas kelias dar mūsų laukia įtvirtinant tokius svarbiausius principus, pagal kuriuos būtų galima e, užtikrinti namuose dirbančių moterų e, tiesiog darbo, orų darbą ir, ir tam tikras su tuo darbu susijusias garantijas, teisinius ir kitus aspektus. Be to, reikia atsakyti ir į štai tokį klausimą. Kitą klausimą. Kiek, kiek mm, moterų dirbančių namuose ir teikiančių slaugą darbas reglamentuojamas? Kokia yra padėtis valstybėse narėse? Antai yra tam tikros įmonės yra, e, sakykime, moteris, kurios įsteigusios savo įmonę, taip, sakykime, Vokietijoje, e, vėlgi e, tokios moteris teisinė prasme laikomos savarankišką ūkinę veiklą besiverčiančiomis ir, ir įvairios kitos formos. Bet e, kita vertus vėlgi tada iškyla tokie dalykai, praktiniai klausimai, kaip kad e, tokios moteris turi tada deklaruoti savo darbą. Bet to kitas aspektas yra e, būtent to, namuose atliekamo darbo pobūdis. Tam tikri darbai reikalauja konkrečių specialių žinių. O dažnai E, profsąjungos, e, įvairios profsąjungų federacijos e, paprastai žiūri pro pirštus į, į, į tokį darbą, jų, jų nedomina nei saugos, nei kiti klausimai. Tad vėlgi šiuo atveju iškyla poreikis tiesiog padėti namų ūkiuose dirbančioms moteriams e, užmėgsti ryšius su atitinkamom profsąjungomis. Dar vienas dalykas - darbas namų ūkiuose. Tai dažniausia dažniausia į darbą, e, į tokį, tokius darbus e, priima E, e, moteris, kitos moteris, e, šeimų, žmonos moteris, kurios turi pakankamai lėšų mokėti. Tad vėlgi, kai atliekamas, kai moterys dirba, atlieka tam tikrus namų ūkio darbus kitoms moterims, tai tam tikrais atvejais vėlgi galima kalbėti apie savotišką nepertraukiamą karjerą. Bet kita vertus, vėlgi, iškyla kiti dalykai. Tokios moteris vėlgi nėra apdraudžiamos e, ir, ir galima sakyti, kad jos savotiškai paukoja, e, paukoja savo karjerą. Tad čia iš tikrųjų reikėtų kalbėti apie moterų solidarumą, nes moterims tenka moterims, kurios priima į darbą kitas moteris namų e, ūkio darbams dirbti, uh, kad, kad būtų solidarumas tarp jų, kad, vėl dėl, kad priimančios į darbą moteris užtikrintų e, tam tikrą, tam tikrą draudimą ir e, tai yra, sveikatos darbo sąlygas tinkamas užtikrintų. Tad e, šiuo atveju mums tenkantis išbandymas, tai būtent pamastyti, kaip būtų galima tuos darbinius santykius tarp darbdavių moterų ir darbuotojų padaryti bendradarbiavimu. Ačiū. Um, vamos agora então abrir a discussão sobre a proposta. Ah, labai ačiū. Taip galima pradėti diskusijas dėl šios nuomonės projekto. Tad jeigu norite kalbėti, prašau pakelti korteles. Mm -mm. Lopė Fontanė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Prašiau žodžio kolegės vardu, kuri negali šiandieną čia dalyvauti. Ir norėčiau perstatyti jos komentarus. Reikėtų pabrėžti tai, kad skiriasi gerokios sąlygos, kada toks darbas yra apmokamas ir neapmokamas. Ir labai svarbu, kad moteris galėtų dirbti apmokamą darbą. Taip namuose dirbančios moteris gali patenkinti labai įvairius poreikius. Kartais bėja tokios moteris dirba tik nepilną darbo dieną, Ir e, taip pat pastebėtina tai, jog ne visuomet jų įgūdžiai yra tikrai vertinami, na, nevertinamas jų darbas. Ir toks darbas ne, nebūna tinkamai apibrėžiamas. Dažnai tokių paslaugų teikėjos e, ir jų gavėjai sukuria stiprius emocinius ryšius ir tuomet pasidaro sunku skirti profesinį gyvenimą ir asmeninį gyvenimą. Reiktų užtikrinti tam tikrą viešąją erdvę tokiams moteriams, kuris dirba šį darbą, nes pas darbas yra labai privatus. Taip pat, kaip jau buvo kalbėta, reikia svarbu užtikrinti tokių taip dirbančių moterų geras darbo sąlygas, socialinės garantijas. Tai tikrai yra įgūdžių reikalantis darbas. Nepaisant to, kad dažnai moteris pradeda dirbti apmokamai tokį darbą tik dėl to, kad turi patirties panašus darbo dirbimo namie. Europos Sąjungoje neformalus darbas bei namuose dirbančių moterų sąlygos, na vis tik patenka į teisėkuros akiratį ir reikia užtikrinti čia lygybę, kad moteris nebūtų mokoma per mažai. Kartais, pavyzdžiui, nedekvačiai mokomosios socialinio draudimo įmokos, todėl moteris vėliau negauna apsaugos, pavyzdžiui, tarkime, nėra jokių garantijų suteikiamo atleidimo iš darbo atveju. Taip pat svarbu pažymėti, kad teis, darbo teisės šio klausimo labai skiriasi tarp ES šalių. Rytų Europoje dažniau konkretus įstatymai, tik vakarų Europos įstatymai reguliuoja šią sritį, tačiau centrinėje ir rytų Europoje dažnai būna kitaip. Jau yra net nenumatyti atskiri įstatymai šiam klausimui, bet taikomi bendrėjai įstatymai. Palyginę situaciją tarp šalių matome, kad dažnai labai trūksta apsaugos nuo atleidimo iš darbo arba apsaugos po atleidimo. Taip pat trūksta lankstumo, kiek valandų dirba tas asmuo. Dėkui. Dėkui, pane Nohil. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat labai dėkoju už pristatymą. Paminėti tikrai, tikrai kelti labai svarbių dalykų. Na, ką galėtume paminėti čia, kas yra dar keli svarbus dalykai tai svarbu yra smurtas prieš dirbančias moteris namie, nes tokios moteris dažnai gyvena su šeima, kurioje dirba ir tai, na, numat labai specinis aplinkybės. Nemanau, kad reikia kiekvieną kartą kalbant apie moteris kalbėti apie smurtą. Tikriausiai nėra būtina, tačiau štai yra vienas tų atvejų, kada reikia apie tai kalbėti. Kitas svarbus klausimas yra atlyginimas. Labai dažnai tokiams moteriams yra teikiamas pragyvenimas ir būstas. Tačiau kila klausimas, ar to gana. Tai gali būti per mažas lyginimas. Nes iš esmės gali būti tai, kad taip moteris uždirbtų tik, na, tik tais dalį to, ką turi, ko galėtų uždirbti. Kita problema būna tuomet, kai mokama moteriams yra daugiau, bet tuomet išskaičiuojama tam tikra suma už maistą ir apgyvendinimą. Tai vėl gali labai sumažinti tų moterų atlyginimus. Toliau. Reikia daugiau tyrinėti, kokios moteris dirba šį darbą. Ar čia kalbame, kalbame apie vyresnės moteris? O gal, galbūt yra jaunas moteris, kurios negauna įsilavinimą dėl to, kad tokį darbą dirba. Tai būtų skirtingos problemos, skirtingi klausimai. Labai ačiū. O dabar suteiksiu žodį ponė Raitskė. <laughs> Oh, I didn't think I, it would be so quick. Uh... Ačiū labai nesitikėjau gauti žodį taip greitai, bet kuriuo atveju dėkoju ir turiu pasakyti, kad aš e, pakeičiau kolegę Emilį Tesun, kuri dirbo su šiuo dokumentu ir ji patikė keletą esminių tezių, kurias turėčiau perduoti ir turiu pasakyti, kad mes esame įtin patenkinti, jog šis klausimas yra iškeltas ir kad šis klausimas yra aptariamas. Ačiū ir poniai Kūnevai, pranešėjai, manome, kad tai yra įtin svarbus klausimas ir neretai visi tie procesai vyksta tarsi šešėlyje ir trūksta jiems reikiamo dėmesio. Na ir nemažai svarbių klausimų buvo iškelt, iškelta jau, tačiau norėčiau paminėti, ką minėjo ir ponia Kūneva, tai yra tokio darbo pakankamas įvertinamas. Įvertinimas juk, tai daro didžiulį įtaką, kalbant apie socialinę įtrauką mūsų visuomenėse, tai tampa vis svarbiau, kalbant apie paramą žmonėms, e, nes mūsų visuomenė susiduria su niuriais demografiniais pokyčiais ir jeigu pažvelgtume į darbo rinką, taip pat moterų dalyvavimą darbo rinkoje, manome, kad e, tas klausimas nusipelno dėmesio ir turėtume e, kalbėti apie tai, kad tai daro teigiamą indėlį e, mūsų visuomenėms ir kad šiam darbui trūksta matomumo. Dar vienas dalykas. Taip, Kalbant apie lyčių aspektą, jis gana akivaizdus. Apie 80 procentų žmonių dirbančių namuose yra moteris ir dažniausiai tai yra e, migrantės. Dar vienas dalykas. Labai dažnai tos moteris yra išnaudojamos, jos yra itin pažeidžiamos. Ir smurto klausimas turbūt yra tik lietkalnio viršūnė, juk yra įvairiausių išnaudojimo būdų šioje srityje ir reikėtų apie tai garsiai kalbėti. Na ir kalbant apie tai, ką konkrečiai mes galėtume padaryti ir kokiu pasiūlymu galėtume pateikti, norėdami pakeisti susidariusią situaciją, pirmiausia, prašytume tam tikrų garantijų dėl lygių sąlygų visiems darbuotojams, kad būtų socialiniai standartai, socialinė apsauga, taip pat apsauga nuo bet kokio išnaudojimo, e, kuri būtų užtikrinama visiems asmenims dirbantiems namuose. Ir taip pat tai yra susijęs su to, ką jau minėjau, kad namuose dirbančias moteris yra itin svarbios mūsų visuomeniai. Dar vienas dalykas. Kol kas tik keturios ES valstybės narės yra ratifikavusios Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dėl e, namuose dirbančių asmenų ir mums atrodo, kad FEM komitetas tikrai turėtų būti vienas iš tų variklių, kuris skatintų valstybės narės ratifikuoti šią konvenciją, nes tai iš vienos pusės padeda apsisaugoti nuo išnaudojimo ir taip pat padeda labiau įvertinti namuose dirbančių moterų atliekamą darbą. Tad jeigu tas klausimas būtų garsiau aptariamas, tikrai būtume už tai dėkingi. Ačiū. Dėkoju, dabar žodis poniai Beserai, prašau. Ačiū labai. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Kunevai už parengtą pranešimą ir ši tema turbūt yra aktuali mums visiems, juk žinome e, turbūt ir patys asmeniškai, pažįstame ne vieną asmenį, kuris e, e, užsima tokią veiklą, dirba namuose ir puikiai žinome, kokiamis sąlygomis dirba dažniausiai tie žmonės, tad norėčiau pateikti keletą pasiūlymų. Visų pirma, jie yra skirti gerbiamai pranešėjai šis rytis yra tokia įtin subtili, čia yra daug niuansų. Darbas namuose yra viena reikalo pusė ir namuose dirbančių asmenų situacija jau yra visai kita situacija. Neretai nutinka taip, kad moteris atlieka įtin daug namų ūkio darbų, nebūtinai būdamos e, tomis e, namuose dirbančiomis, dir, dirbančiais asmenimis, tačiau uh, joms už tai nemokama ir mes kalbame apie milijonus moterų ar mergaičių, kurios dirba privačiuose namuose ir kalbant apie jų vaidmenį visuomenėje, apie jų galimybės įsidarbinti, apie asmeninio ir profesinio gyvenimo darbinimą. Svarbu nepamiršti, kad ši darbuotojų grupė yra dažniausiai išnaudojama ir Darbo namuose konvencija, kurią parengė tada, buvo ratifikuota tik keturių ES valstybių narių. Norėčiau sužinoti, kodėl kitos 24 ES valstybės narės to dar nepadarė. Tam tikrai nėra jokio pasiteisinimo. Ir sunku suvokti, kodėl TDO konvencija dar nebuvo ratifikuota. Viskas yra susiję tiesiog su pasiryžimu, valia. Ir man atrodo, kad mes turėtume paprasčiausiai pareikalauti tų valstybių narių, kurios to dar nepadarė, prisimti tą įsipareigojimą. Konvencija yra parengta, viskas surašyta juodon baltą ir belieka ją tiesiog taikyti. Ir kaip minėjo ir kiti kolegos, labai svarbu pripažinti tą teigiamą poveikį, tiek ir socialinį, tiek ir ekonominį poveikį, kurį e, turi namuose dirbantis asmenys, jos gali prisidėti prie e, ekonominės gerovės, taip pat e, e, demografiniai pokyčiai, kurie vyksta mūsų visuomenėje, reiškia, kad mes vis labiau priklausome nuo, tokio, nuo tokių darbuotojų ir Darbas namuose juk tai ne vien tik namų priežiūra, bet ir asmenų priežiūra arba, pavyzdžiui, vaikų priežiūra, vyresnio amžiaus žmonių priežiūra. Tikrai daug įvairiausių sudėtinių tokio darbo dalių. Ir bet kuriuo atveju tai yra mūsų visuomenės stabilumo pamatas ir labai svarbu, kad toks darbas būtų vertinamas ir pripažįstamas. Jolab, kad visi esame įsitikinę, kad būtina kovoti su priekyba žmonėmis, tai daryti koordinuotai ir veiksmingai. Ir dar viena paskutinė pastaba. Mums atrodo, kad labai svarbu numatyti kažkokį tai minimalų amžių asmenims dirbantiems namuose. Ir taip pat manome, kad galimybė atlikti tokį darbą e, nereiškia, jog moteris ar mergaitė turi atsisakyti savo pamatinių teisų ar teisės ir išsilavinimą. Tai yra vienas iš pamatinių prioritetų, kuriais e, turėtume vadovauti šiame komitete. Ir reikėtų pabrėžti ir švietimo svarbą. Nebejotinai ir ponė Rodrygės apie tai kalbės jau po akimirkos. Reikia užtikrinti, kad ta teisė nebūtų pažeidžiama. Dar vienas svarbus dalykas. Deja, neretai tokio pabudžio darbas yra e, neteisėtas ar nedeklaruojamas darbas. Ir toks reiškinys daro įtaką ne tik pačiams dirbančiams moterims, tačiau ir visai valstybei, nes čia plaukioja tiesiog didžiulės nedeklaruotų pajamų sumos ir tikrai, kalbant apie tokį nelegalų darbą, jo mastai yra didžiuliai, tai taip pat yra susiję ir su nacionalinė imigracijos politika. Kai kurios valstybės narės vadovaujasi tokia e, ribojančia politika, kalbant apie darbą namuose, tačiau neretai tai reiškia, kad imigrantai atsiduria tarsi tokiame užburtame rate, nes neturi galimybės legaliai užsimti tą veiklą. Na ir turiu pasakyti, kad tikrai itin svarbus klausimas, kurį šiandien aptarėme, jis apima daug įvairių aspektų ir nebejotinai siekime toliau ties tuo dirbti ir prisidėti prie proceso. Ačiū. Ačiū labai, poniai Pazerai. Matau, kad žodžio daugiau niekas neprašo, tad paprašysiu pranešėjos Kostadinkos Kunievos e, sureaguoti į pateiktas pastabas ir apibendrinti diskusijas. Taip, galiu tik tai pritarti viskam, kas buvo pasakyta. Iš tikrųjų, e, jūsų pasisakymai rodo, kad e, šios rūšės darbas didžiaja, didžiaja dalimi nėra reglamentuotas. Toliau dėl socialinių tam tikrų e, išmokų toms moterims, tai e, sąlyga joms gauti yra ta, kad jų atliekamas darbas turėtų būti deklaruojamas. Ir kad tokios moteris E, iš tikrųjų turėtų tam tikrą pagrindą dėrėtis dėl e, atlyginimo už atliekamą darbą. Labai svarbu, kad viso, visų amžiaus e, grupių moteris vėlgi patektų į būtent socialinio draudimo sistemą. Tad mūsų tikslas užtikrinti visų amžiaus kategorijų moterų apsaugą. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Muito obrigada. Uh, nós tivemos aqui uma... Ačiū labai. Kągi, apsikeitėme nuomonėmis ir net nebejoju, kad visą tai, kas buvo pasakyta, bus itin naudinga pranešėjai, kuri rengia šią nuomonę. Ir galiu pasakyti, kad diskusijos dėl pranešimo projekto vyks posėdėje, kuris numatytas rugsėjo 14-15 dienomis. O dabar siūlyčiau pereiti prie penktojo mūsų darbo tvarkės klausimo. Ir dabar kalbėsime e, apie pakeitimus, kurie buvo pateikti. E, pranešimo pavadinimas galių suteikimas mergaitėms pasitelkiant švietimą ES. Ir dėl šio pranešimo komitete bus balsuojama rytoj. Na ir nedelsdami pradėsime diskusijas dėl pakeitimų. Suteikiu žodį e, pranešėjai Lilijanai Rodrygės. Ačiū labai, ponė pirmininkė, aš taip pat kalbėsiu portugališkai. Turiu paminėti, kad į portugalą vertimas raštu ne visur yra tikslus. Ir kalbant apie mer, galių steikimą mergaitėms, šis terminas buvo netinkamai išverstas, buvo šiek tiek sumažintas tas e, termino stiprumas. Ir čia labiau kalbama apie įgūdžių įgyjimą. Tad dėje pavadinimas nebuvo teisingai išverstas, tačiau bet kuriuo atveju norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie taip E, širdingai prisidėjo prie pranešimo rengimo ir jūsų indėlis buvo labai svarbus. Buvo 206 pakeitimai pateikti, tai reiškia 206 naujos mintis buvo pasiūlytos, kurios galėtų praturtinti pranešimą ir 20 kompromisinių pakeitimų taip pat buvo parengta, tai yra labai svarbus pasiekimas ir tai rodo, kad e, tikrai pakankamai dėmesio skirta švietimui, moterų švietimui, moterų įgalinimui švietimo pagalba. Ir tai bus taip pat rengiama tarptautinė moterų švietimo diena. Na ir be abejo, švietimas pats savaime nėra galutinis tikslas, tai yra vien, paprasčiausia priemonė, padedanti įgyti pasitikėjimo savimi. Ir tokių dalykų išmokyti neįmanoma, tačiau tai yra labai svarbu, kalbant apie galios suteikimą mergaitėms. Ir neįmanoma užtikrinti tinkamo švietimo suteikimo, jeigu nesivadovaujama tinkamu požiūriu. Reikia pradėti statybas nuo pamatų, reikia vadovautis to požiūriu iš apačios į viršų. Ir be abejo, daug dėmesio reikėtų skirti, reikėtų skirti švietimo institucijoms, taip pat švietimo kokybei. Tačiau šiandieną dar yra tokių mokyklų, kurios į lygybę tarp savo mokinių ar studentų nežiūri kaip į svarbę pamatinė demokratinė verdybė. Tai be abejo, švietimas yra labai svarbus ir lyčių lygybė yra svarbi visose švietimo srityse. Ir labai svarbu, kad kuo ankstesnėme amžiuje būtų išmokta, jog lygios teisės yra svarbios, tačiau dėje mergaitės dažnai yra diskriminuojamos Europos Sąjungoje, nepaisant to, kad lygybė yra viena iš pamatinių teisių, kurias giname tai tikrai laukia nemažai darbo ir pačioje proceso pradžioje nusibrėžėme du pagrindinius tikslus. Tai yra mergaičių, mer, galių stikimas mergaitėms ir lygių teisų užtikrinimas ir taip pat norėjome įgyvendinti Stambulo konvenciją, kur kalbama apie mergaičių švietimą. Siekiama sukurti gerą aplinką lyčių lygybės užtikrinimui, reikia vertinti programas, mokymosi programas ir užtikrinti, kad tinkami sprendimai būtų primami mokyklose ir kuo daugiau moterų būtų atsakingose pozicijose švietimo institucijose. Taip pat labai svarbu užtikrinti e, vienodas e, ekonominės galimybės pasinaudoti švietimo teikiamais privalumais. Kalbant apie E, technologijas, matematiką, e, mokslinės rytis reikia skatinti mergaičių domėjimąsi tomis rytimis, taip pat reikia papildomai išviesti mokytojus, įvertinti mokomąją medžiagą ir sukurti tokią kultūrinę aplinką mokyklose, kuris skatintų lyčių lygybę. Taip pat reikia įtraukti ir tėvus į tą procesą. Ir jeigu pažvelgtume į procentinę dalį vyrų, kurie dirba e, pradinio ugdymo įstaigose. Tikrai tie skaičiai mūsų nustebintų, taip pat reikia pažvelgti į tuos ideologinius skirtumus tarp valstybių narių. Nemažiau svarbu užtikrinti, kad visos parlamentinės grupės prie to prisidėtų. Labai džiaugiuosi, kad kolegos pritarė tam, jog reikia imtis konkrečių priemonių. Reikia tinkamo švietimo, tinkamo mokymo. Kalbu apie tuos asmenis, kurie yra švietimo e, bendruomenės dalimi. Reikia, kad ta e, formali mokomoji programa būtų tinkamai paruošta ir taip pat, kad būtų užtikrinamos lygias galimybės e, mokytis informacinių ryšių technologijų, reikia skatinti ir moterų verslumą. Ir kaip minėjau, taip pat svarbu įvertinti, išanalizuoti mokomoje literatūroje, juk būtų užtikrinta, kad joje yra atsižvelgiama į lyčių lygybę ir kad nėra diskriminuojami jokie asmenys. Ir be abejo, labai svarbu atsižvelgti visus tos elementus, kuriuos išvardinau kalbant apie galių suteikimą mergaitėms ir mes norime, kad Europa būtų tokia bendruomenė, kur yra įmanomi pokyčiai. Mes norime, kad mergaitės ir jaunos moteris galėtų džiaugtis lygiomis teisėmis. Ir šis pranešimas yra labai svarbus, nes jame kalbama apie galių suteikimą mergaitėms ir mes visi tiek ir vyrai, tiek ir moteris turėtume rimti šį pranešimą, jeigu nepalaikysite to, kas čia parašyta, nebus prasmės kalbėti apie lyčių lygybę. Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie pranešimo rengimo. Tai nėra socialdemokratų pranešimas ar mano pranešimas. Tai yra pranešimas, kuris yra svarbus ir aktualus mums visiems, nes siekiama apsaugoti jaunas moteris ir mergaitės e, pasaulyje, kuriame neretai žudomi naujagimiai vien todėl, kad jos yra mergaitės. Tad mes tikrai turime prievolę saugoti savo moteris ir tikiuosi, jog šis pranešimas taip pat prisidės prie teigiamų procesų ir padės geriau kovoti su priekyba žmonėmis ir priekyba jaunomis mergaitėmis. Man atrodo, kad galimybė e, dalyvauti švietimo procesuose yra pamatinė teisė. Ačiū. Labai ačiū, Liliana Rodrygės. Jūsų pastabos apie e, antraštės e, vertimą raštų į portugalų kalbą, tai tas klausimas bus pateiktas sekretoriatui. Na, nu, dabar pereikim prie diskusijų. Pana Galper. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Norėčiau širdingai padėkoti pranešėjai už tai, kad mes taip gerai bendradarbiavom. Tikrai darbas buvo vaisingas ir todėl pasiekėm gerų rezultatų. Tad šis dokumentas e, kaip tik atspindi tikrai gerą mūsų bendradarbiavimą. Dar kartą ačiū. Mūsų bendras tikslas - tai pasiekti tinkamo lygio švietimą ir mokymą ir kartu, ir kartu uh, užtikrinti prieimą prie mokymo ir švietimo, ypač tokiais sku, sku, skubos atvejais. Nes be mokymo ir švietimo paprastai um, jauni žmonės ne, nesivysto ir kartu mokymas, švietimas kartu yra priemonė kovoti su skurdu. Mokymą švietimą būtų galima vertinti ir kaip um, ūkio, ekonomikos vystimosi tam tikrą variklį. Tad labai svarbu kartu investuoti į šį e, sektorių ir investuoti veiksmingai, bet dar reikia šią prasme nemažai ką nuveikti. Tad mes tikrai galėtume pasvarstyti e, bendrų tam tikrų E, apie bendrus sprendimus e, ir tai iš tikrųjų būtų žingsniai į priekį. Labai svarbu turėti tinkamus mechanizmus, kuriais būtų galima suteikti galias mergaitėms. Na ir svarbu turėti tam tikrus rodiklius, kuriais būtų galima įvertinti prie, įdėktas priemonės, nustatyti jų veiksmingumą ir kartu apskaičiuoti reikiamus išteklius. Šiame dokumente labai gerai, kad kalbama apie išteklius iš ES fondų, apie tai, kad e, tie ištekliai turėtų būti tinkamai ir veiksmingai panaudojami. Ta tiek kol kas turiu pasakyti. Ir dar kartą mm, galiu tik pakartoti, kad tekstas tikrai geras ir mes puikiai dirbom rengdami jį. Ačiū, ponė Besera. Ačiū, ponė Zuber. Jums leidus paminėsiu keletą dalykų. Labai svarbu šiaip jau e, renkti tokį pranešimą, nes e, iš tikrųjų tema labai sudėtinga, joje daug e, įvairių aspektų ir tokiu būdu šiaip jau teko daug padirbėti. Na ir dabar nemažai šiaip jau žmonių dirbo su šituo pranešimu, nemažai buvo pateikta uh, pakeitimų pasiūlymų, tačiau į visą šį klausimą mes turėtume pažiūrėti iš e, platesnės perspektyvos. Antai dabar laukia moterų diena, apie tai kalba ar apskritai apie moterų klausimus nemažai kalba žiniasklaida. O šiame pranešime svarbiausi dalykai, e, tai, kas norima pasakyti, yra pakankamai aišku. Būtent, uh, mokymas ir švietimas - tai priemonė įgalinanti moterims pasidaryti nepriklausomoms, autonomiškoms. Ir kartu labai svarbu sudaryti sąlygas prieiti prie mokymo ir švietimo, kad visos moteris ir merginos turėtų tokią galimybę. Na ir kartu reikėtų užtikrinti, kad pats mokymas švietimas būtų tinkamos, tinkamo lygio, tinkamos kokybės, nes priešingų atveju e, jis neturėtų didelės prasmės. Taip, aš suprantu įvairius dokumento elementus, bet norėčiau paminėti keletą man labiausia rūpimų. Būtent mokymas ir švietimas kaip priemonė, užtikrinant moterų autonomiškumą, nepriklausomumą. Tad čia labai svarbu kartu pasirūpinti tinkamomis mokymo programomis e, ir juose numatant tam tikras pagrindinės žinias apie sveikatos e, sąlygas. Tai irgi yra e, tiesiog kelias į, į moterų, moterų autonomiškumą, kadangi merginos, mergaitės, merginos, merginos turi pakankamai anksti suvokti e, savo, savo, savo gyvenimo, savo organizmo e, tam tikrus reikalavimus, sąlygas. Tas klausimas susijęs ir su kitu labai svarbiu. E, atsisakyti tam tikrų stereotipų mokyklose, žiniasklaidoje, nes būtent ji formuoja dažnai mūsų nuomonę turiu kalboje, kartu galvoje reklamą. Dar vienas dalykas, kurį paminėjo pranešėja, tai turėtume užtikrinti lygybę tarp mokytojų. Ir šiuo atveju mums reikia platesnės vizijos, holistiškos vizijos Ta tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Labai ačiū. Dabar žodį suteiksiu Marlin Girk. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už tikrai gerą darbą ir tokį puikų pranešimą. Mes tikrai gerai dirbom kartu ir mums pavyko pasiekti tam tikrų kompromisų taip dabar labai svarbi, tinkama ES mokymo švietimo sistema. Nes šiaip jau nemažai dar, e, šiaip jau e, reiškinių rodo, kad tebe gyvenama patriarchalinėje visuomenėje, kuri vadovaujasi ten šimto metų įvairiomis tradicijomis ir požiūriais. Todėl labai svarbu moterų, mergaičių tiesiog galės sustiprinti, užtikrinant tinkamą mokymą. E, ir tokiu būdu vėlgi reikia laužyti tam tikrus stereotipus, tiesiog numatyti daugiau galimybių kartu reikėtų pagerinti darbo sąlygas e, tiems, kas dirba mokymo švietimo srityje. Tad labai gerai, kad pranešėjai tuos klausimus atkreipė dėmesį. Dabar dar keletas klausimų tebėra, kurie neišspręsti. E, būtent 132 e, pakeitimas, kur kalbama apie feminizmą. Vėlgi kalbama apie apie E, vėlgi, kur kalbama kartu apie smurtą ir, ir baimę su tuo susijusią. Tad kalbant apie mokymo programas, iš tikrųjų turi būti numatoma, e, numatomi tam tikri dialogai, kurie, e, kurie mm, tiesiog per kuriuos būtų aiškinama, kalbama mergaitėms apie apie tiesiog jų organizmą, kūną, apie tai, kokia grėsmė gali kilti ir panašiai. Tad irgi yra labai svarbi e, galių suteikimo dalis, tai yra 132 pakeitimas. Dabar jūs turbūt žinot, kad Švedija ir kartu Čilė e, šiaip jau privatizavo mokymo ir švietimo sektorių bet kita vertus e, vėlgi iš to e, plaukia tam tikros rimtos, tam tikri rimti padariniai. Nes šiuo atveju e, vėlgi kalbama apie tam tikras mokestinės pajamas ir vėlgi kurių nemaža dalis tenka privačiam sektoriui. Ir todėl vėlgi apie tai mes kalbam 112 pakeitimo E, pakeitimo e, pasiūlyme, nes, kaip sakiau, e, vėlgi Švedija ir Čilė būtent privatizavo. Dar toliau, kalbant apie apskritai asmenų bendras teisės, 146 pakeitimas. Tai čia iš tikrųjų kalbam apie štai ką Čia tam tikrose visuomenės dalyse e, vėlgi e, reiškiasi homofobijos e, apraiškus. Ir čia vėlgi dėl to tiesiog nukenčia žmonių, tai yra jaunuolių, homoseksualios orientacijos jaunuolių psichinė sveika, sveikata. Tad mes turėtume neišleisti iš akių šito aspekto ir kartu reikėtų vėlgi mokymo programuose numatyti kartu savotišką feminizmo kursą. Tad e, tokiu būdu būtent apie tai mes irgi kalbėsim rytoj per e, komiteto balsavimus ir vėliau, kai bus e, pranešimas tvirtinamas plenarinėje sesijoje. Ačiū. Toliau ponia Rainskė, žaliųjų frakcija. Labai ačiū. Daug svarbių dalykų jau buvo pasakyta, tą progą noriu padėkoti pranešėjai. Dar norėjau paminėti vieną dalyką, kurį paminėjo ponia Bjork. Mums labai svarbu, kad pranešime būtų kalbama ir apie LGBTI teisės, nes daug e, savižudybių tarp šio, šios grupės e, jaunimo e, biseksualūs asmenys, jie dažnai šiaip jau nukenčia psichologinę prasme. Tad kalbant apie būtent tokios lytinės orientacijos jaunuolius, labai svarbu būtent kalbėti apie jų teisės ir apie sąlygas jiems sudarimą. Ir kartu mokymo programuose būtų galima numatyti kursus, mokymus apie tiesiog lytį, e, lytinę orientaciją ir panašius dalykus. Tai yra tikrai labai svarbu, nes, kaip jau sakiau, daug, daugelį mokyklų, daug, daugelį mokymo įstaigų e, tokios lytinės orientacijos jaunuoliai dažnai diskriminuojami ir tiesiog e, kenčia. Pirmininkė, labai ačiū. Ponas Korban, EFDD frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiame pranešime e, kalbama apie daugiau tam tikrų kvotų, kurios būtų grindžiamos e, lytimi. Bet kita vertus, ne apie tai reikėtų kalbėti, reikėtų e, įtvirtinti mokymą ir švietimą kaip prioritetą, nes juk ir buvo metai, kurie buvo paskelbti mokymo švietimo metais. Tad mes turėtume iš tikrųjų kuo geriau panaudoti pinigus. Na, o dabar pakeitimai. 20 pakeitime sakoma, kad studentų, mok, mokinių priimti e, sprendimai vėlgi gali prisidėti prie segre, kovos su segregacijos darbo rinkoje. 39 pakeitimas. Čia sakoma kad mot, vyrai turėtų aktyviau dalyvauti vaikų priežiūroje ne vien tik tai šeimoje. Europos Sąjunga, kita vertus, visiškai neturi teisės kištis į e, šeimų, partnerysčių asmeninį gyvenimą. Dar vienas pakeitimas. Ten e, raginama renkti tiesiog informacijos kampanijas apie šeimas. E, kitas pakeitimas sako, kad e, vėlgi moterį, mergaitės ir berniukai turi šiaip jau žinoti apie teisės. Bet kita vertus, ES tikrai neturėtų aiškinti, kaip, kaip sudaryti šeimą ir panašiai. Dar vienas pakeitimas rekomenduoja vėlgi e, įtvirtinti tam tikrą feministinę e, savisaugą ir panašiai. Bet kas yra ta feministinė savisauga? Taip, pagirtinas tikslas, Bet kita vertus, kodėl čia reikėtų minėti politinę propagandą? Visiškai netinka. Pagaliau, 141, 143 ir 161 pakeitimas. Kalbama apie lytinį švietimą mokyklose. Ponios ir ponai, nepamirškim, ES neturi teisės kištis į valstybių narių šveika, sve, švietimo sistemas ir iš tikrųjų neturi šiaip jau nieko pasakyti mokymo švietimo politikos srityje. Tad ar mūsų parlamentas iš tikrųjų pritars tiems tokiems visiškai paikiems pakeitimams? Išsprūdo mano mikrofonas. Ačiū, ponė pirmininkė. Agora e, o Sr. Petir do PPE. Ponha Petir Yv. Ačiū, ponė pirmininkė. Prijevod pa tako je i sa hrvatskim prijevodom. Pirmiausia, ačiū pranešėjai už pranešimą. Tačiau noriu pasakyti, kad mm, e, čia buvo nusiskundimų e, dėl vertimo į portugalų kalbos. Ta pati galiu pasakyti ir šio pranešimo teksto vertimą raštu į kroatų kalbą. Reikėtų, kad sekretoriatas dar uh, padirbėtų, patikrintų. Na, o šiaip pranešimo tikslai yra visiškai suprantami. Taip, mes iš tikrųjų turėtume e, skatinti geresnį e, mokymą ir švietimą, įgalinant mergaitės ir moteris. Mes turėtume pirmiausia, kita vertus, įvertinti nacionalinės tam tikras ribas, nes ES E, neturi kompetencijos šioje srityje. Čia laikomasi subsidiarumo principo. Būtent mokymas, švietimas, šeimų gyvenimas yra tiesiog valstybių narių dalykas. Na, o dabar dėl pakeitimų. Tai pirmiausia, reikėtų pradėti nuo pranešimo teisinio pagrindo. Tiesiog sustiprinti e, teisinį pagrindą. Reikėtų kartu atsižvelgti ir į tiesiog tokio konvencijas, pasaulinės konvencijas, antai į tokią į konvenciją dėl vaikų teisių. Dabar dar reikėtų padirbėti ir su antraštėmis. Paminėjau jau, kad reikėtų paminėti Vaikų teisų konvenciją, kartu žmogaus teisų deklaraciją ir su, tuo, su jie susijusias tam tikras tarptautinės konvencijas, kuriuose kalbama apie pilietinės ir pagrindinės teisės. Europos pagrindinių teisų konvencija paminėtina. Tad jeigu mes e, jas cituosim ar darysim nuorodą į jas, tai tikrai tada sustiprės pranešimo teisinis pagrindas. Na ir vėlgi, manyčiau, kad e, dar pranešime turėtų būti minimas e, kitas svarbus dalykas. Būtent, kad tėvams tenka teisė ir kartu pareiga užtikrinti, kad jų vaikai gautų tinkamą mokymą, įsilavinimą, kad, kad būtų užtikrinamos tinkamos kokybiškos mokymo programos, antai Vaikų teisų konvencijos 18 straipsnė apie tai kalbama ir aš pateikiau su tuo klausimu e, susijusi 76 pakeitimą, kur kartu kalbu apie tėvų atsakomybę ir pareigą, kartu į jų įnašą e, formuojant mokymo programas. Čia pranešime to neatsispindi, bet nežinau, ar atsitiktinai, bet kita vertus dalis atsakomybės tenka ir tėvams formuojant mokymo programas. Todėl aš norėčiau paprašyti jūsų, kad pranešime atsispindėtų mano siūlomo pakeitimo tekstas ir kartu, kad būtų minimos e, tarptautinės konvencijos. Bet to net nepamirškim tiesiog patys, kaip mes augom, kaip mokėmės iš savo tėvų, senelių ir panašiai. Labai ačiū, ponia Sitnansa. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai pranešėjai už tai, kad mes taip gerai bendradarbiavom. Kartu ačiū ir kitiems šešėliniams pranešėjams dirbusiems su šiuo pranešimu. Taip, mes iš tikrųjų kalbam apie vyrų moterų lygybę, o mokymas, švietimas tai yra vienas, prie, viena priemonių tam pasiekti. Bet to, kaip jau buvo paminėta, mokymas ir švietimas tai yra priemonė kovojant su skurdu, e, ne vien tik tai e, turiu galvoje berniukus, bet ir mergaitės, apie jas čia daugiausia kalbama. Na ir dar e, aš pateikiau keletą pakeitimo pasiūlymų, kuriuose kalbu apie mergaitės, kurios neturi galimybės mokytis. Labai svarbu, kad į mano pakeitimus būtų atsižvelgta, juos buvo atsižvelgta, labai ačiū už tai. Tačiau mes turėtume labai atsargiai elgtis. nesikišti į valstybių narių kompetencijas, nes nepamirškim, mokymas švietimas yra valstybių narių kompetencija. Tad tai, ką mes siūlom pranešime, tai daugiau turėtų būti rekomendacijos. Be to, tiesa dar ir tai, kad už vaikų mokymą, švietimą daugiausia atsako tėvai Apie tai kalbama 76, 78 nuo 76 iki 78 pakeitimo, ten būtent e, minimos tėvų teisės pasirinkti, parinkti mokymą ar švietimą savo vaikams, tad nereikėtų visos atsakomybės užmesti ant mokyklų pečių. Na ir mano paskutinė pastaba, jis susijusi su šeimos vaidmeniu. Šeima turėtų būti mokymo atrama. Aš kalbu apie tai kaip motina, auginanti tris vaikus, nes visas mokymas, švietimas prasideda namuose. Labai svarbu, kad, sakykime, berniukai nuo pat mažumės e, dirbtų namų darbus, ūkio darbus ir kad būtų mokomi, kaip elgtis su mergaitėmis, moterimis, bet ES čia kompetencijos neturi. E, Taip, dabar antras diskusijų ratas, ponė Bisera, prašau, jūs antras pasakymas. Taip, labai trumpai. Ponai Kobanui ir ponai Petir. Čia pasakyti, kad kad štai, štai kokius skirtumus pabrėžia šis panašimas. Yra įvairias pirmo strategijos, kurios aptari, ap, aptars neligybę ir jau esame nustatę tas strategijas, jau žinome savo poziciją, žinome, kokius, kokie klausimai yra mūsų svarbus ir čia dabar na, vis tik neliečiamas apsidrum klausimas. manau, kad tie dokumentai, kuriuos esame patvirtinę, vis tik rodo, ką galime daryti, ko negalime daryti ir juos būtent reikia turėti galvoje. Ah. Sr. Coburn, eu peço que seja mesmo muito breve, porque não temos mesmo muito tempo para... Pone Corbane, prašau labai trumpai, tikrai neturime laiko. Taip, trumpai sakysiu. Na, šitą atvirai pasakyti, kad tikrai ne ES kompetencija yra įskišti švietimo klausimus valstybėse narise. Kai Didžioji Britanija prisijungė prie ES, mes pristojome prie, įstojome ir pasirašėme priekybos sutartį, o ne įstojome sąjungą, kuris sakys, kaip reikia gyventi savo gyvenimus, ką daryti su vaikais ir kaip reikia ugdyti tuos vaikus. Manau, kad tai yra tik valstybių narių klausimas, kuris pačios turi spręsti šį klausimą. Ir um, Europos Sąjunga čia neturi jokios kompetencijos. E, e, Taip. Toliau. Komisijos atstovai ištikti žodį. Prašau. No, thank you. Um, Angelos. Labai ačiū. Aš esu iš kultūros ir švietimo generalinio direktorato. Pranešimas labai svarbus, Labai džiugu matyti daromą pažangą. Ir šiame darbe aptarėm kai kurie labai svarbus klausimai, kai kurie svarbus sprendimai. Kalbam apie tai, kad lyčių lygybė savaime nesusiklosto, kad yra keltas svarbių dimensijų ir kad Europos Sąjungoje švietime vis dar lieka neįspręstų iššūkių, Europos švietimo sistemos lieka neįspręstų iššūkių. Taip pat kita dimencija tai yra švietimo panaudojimas. Švietimas yra esminis įrankis, kaip pakeisti mūsų visuomenės. Ir taip pat reikia skatinti švietimą, kad būtų užtikrinta geresnė bendrabiavimas tarptinių lygių. Labai džiaugiamės, dėkojame, kad įtraukite mūsų į visą šio proceso etapus ir labai bus tam pamatyti galutinį rezultatą. Ačiū. Taip, na, buvo diskusijų metu iškeltų daug klausimų, tai dabar norėčiau sutikti žodį pranešėjai, jeigu jį norės, kad sureaguotų į tos klausimus. Taip. Na, žinoma, visas pastabas negalėsiu atsakyti. Noriu pasakyti, kad aš kiek nustebau dėl to, kaip, kaip gerai sekasi bedarbiauti su šiandienis pranešėjais. Tikrai diskusijos būdavo labai malonios, mes dalinamės mintimis. Ir manau, kad labai tai yra šaunu, kad galbūt pasiekti ir sukurti gerą galtinį rezultatą šio pranašimu nesiekiama niekaip kištis į valstybių narių gyvenimą. Ir valstybių narių ne, neversime priimti tų idėjų. Mes čia teikime rekomendaciją. Tai reikia suprasti. Tad mes tiesiog rekomenduojame tai, ką mes manome esant geriausia jaunoms merginoms, jaunoms moterims. Žinoma, dar reikia daug ką nuveikti. Reikia užbaigti pranešimą, viską suderinti. Tačiau manau, kad na, tikrai visi, kas prisidėjo prie pranešimo rengimo, tai tikrai pamatys savo indėlį. Toliau, kas sakė ponė Bjork, tai tuos savyginos kursus mes išbraukėme. ir, ir toliau gedinsime pranešimą. Taip pat kalbame apie tai, kaip svarbu plėtoti visas, visus įvairius moterų įgūdžius. Ir tai kalbėsime ir apie fizinius taip pat gabumus, fizinius įgūdžius, apie tai bus kalbama toliau. LGBT klausimas taip pat įtrauktas yra, jau tai diskutavome, kad diskutavome dėl kompromisų ir svarstėme, reikia ten palikti tą sąrašą manau, kad vis tik palikus sąrašą, kai kas liks neįtraukti tą sąrašą. Dėl to buvo priimtas sprendimas ir mes tai pakeitėme. Tai dėkoju visiems kolegom, visiems, kurie prisidėjo prie pranešimo rengimo, dėkoju užsikytas mintis ir labai tikiuosi, kad bus balsuoma teigiamai už šią pranešimą. Ačiū. Labai ačiū, taip. Balsuosime rytoj, 10 ryto. O dabar eikime toliau. Šeštas klausimas. Manau, aš paprašyti visų, kas dalyvaus diskusijoje, kad ateitų, atsisėstų čia. Ir kitas mūsų klausimas yra susijęs su naujomis gairėmis, kaip e, su smurto lyties susijusių veiksmus įtraukti į humanitarinius e, operacijas. Kovo 31 dieną FM komitetas nutarė organizuoti pasidalinimą nuomonėmis su UNICEF kaip būtų galima pristatyti naujasis gairias, kaip integruoti intervencijas e, kovoj, kovai su, su smurtu dėl lyties į humanitarinės operacijas. Paprašėme, kad ponė Makavan, kito komiteto pirmininkė prisidėtų, taip padalyvautų, tačiau dabar jie atstovaus ponas Stalės Kologlų, devė komiteto vicepirmininkas. Tikimės, kad ši diskusija padės FEM komitetui parengti nuomonę dėl devi pranešimo, kur, kalbama, kur, kur, kuria ruošiamasi uh, pasauliniai humanitarinių reikalų viršūnių sutikimo sesijai. Anna Hed iš Slumokratų frakcijos rengia mūsų nuomonę. Taigi pakvietėme daug įvairių organizacijų ir diskusijų pradžiai iš karto suteiksiu žodį Deve komiteto vicepirmininkui Stelios Kologlu. Prašau. Labai ačiū, brangi Inese. Brangus kolegos, brangus svečiai. Deve komiteto vardu norėčiau vėlgi pasveikinti visus jūs. Dabar e, iš tikrųjų tas klausimas, kuris buvo kuris dabar aptarnėjamas Europos parlamente, tikrai labai aktualus. Nes mes kalbam apie žmonės, kurie dirba konfliktų zonose, teikia humanitarinę pagalbą ir po to jie šiaip jau po to pasakoja apie žmonių tragedijas, matom, e, kas vyksta Demokratinėje Kongo Respublikoje, Irake, Sirijoje, kitose vietose. Tai iš tikrųjų kalbam apie nuo konfliktų kenčiančių žmonės ir jautriausi žmonės tai moteris, merginos, kurios, kurioms daž, dažniausia tenka padaroma didžiausia žala tai seksualinis išnaudojimas, prievartavimai, vergovė, kartu priekyba moterimis, priverstinės santokos ir daugybė kitų negerų dalykų. Tad tą mato žmonės dirbantis konflikto zonoje ir todėl labai svarbu, skubu e, ginti merginų ir moterų teisės. Dabar mes kalbam apie šiaip jau ne vieno, ne vienodo masto, ne vienodos svarbos konfliktus e, ar nevienodos rūšės konfliktus, e, tai yra jų, jų aukos būna skirtingos. Ir todėl mes turėtume geriau pasigilinti į klausimo esmę, numatyti priemonės, kuriomis būtų galima apsaugoti pačius jautriausius, pažeidžiamiausius e, asmenis konflikto zonuose. Tad e, tos dabar gairės, naujos gairės iš tikrųjų yra e, labai naudinga priemonė, kuri padės E, kovoti humanitarinių krizių sąlygomis. O dabar žodį suteiksiu pirmininkė Ines. Obrigada, Stelis. E vamos agora dar a e, palavra aos nossos convidados. Agradec... Labai ačiū. Toliau suteiksime žodį jau mūsų svečiams. Iš karto noriu Jums padėkoti FEM komiteto vardu už tai, kad atvyko. Ir pirmiausia, pane Gwim Levis iš atsvoja Intercluster Chief iš MOPS UNICEF. Prašau, 10 minučių. Labai ačiū. Taip turiu parengusi prezentaciją. Tikiuosi jį veiks. Taigi, labai ačiū. Labai ačiū, kad pakvietėte dalyvauti. Šios gairės mums yra labai svarbios, UNICEF jos yra tikrai labai reikšmingos, tad labai džiugu, kad galime šiandien jas pristatyti. Ir e, gairės yra svarbios visiems mūsų sektoriams, ne tik darbos vaikais rytyje. Čia kalbame ir apie vaikus, kurie kenčia nuo konfliktų, taip pat ir nuo visokių gamtinių nelaimių. Ir gairės bus patvirtintos vėliau paukščios politinių lygių humanitarinė bendruomenėje ir visos jungtinių tautų tarnybos pasirašys, taip pat NVO bendruomenė pasirašys šias gairias. Ir gairės buvo rengiamas per labai ilgą procesą. Du metus užtruko jų parengimas. Tai buvo dėl to, kad buvo rengiama labai daug konsultacijų Šitą konsultaciją bus siejasi su smurto dalyties ekspertais, tačiau taip pat ir kitų sričių ekspertais. Ir dirbome 66 šalyse. Iš tiek šalių gavome ataskaitas. Taip pat Malija, Somalija, Filipinose, Kenija, Kolumbijoje, Salvadorė. Ir kitur buvo testuojamas šias gairės. siekime užtikrinti, kad tikrai šias grąžymis galime pasiremti visos šalis, kuriams yra aktualu. Kas yra e, tikslinė auditorija, tai visos bendruomenės ir visi humanitariniai veikėjai. Ta, siekime pasiekti jos tam, kad jie galėtų planuoti, vertinti ir koordinuoti savo, savo veiklas, kad sustabdytų subdytų smurtą e, prieš moteris. Beje, svarbu ir tai, kad čia kalb, sieksime įtraukti ne tokios smurto pagalyti ekspertus, specialistus, tačiau įtraukti na, e, visus humanitarinės sekretorius darbuotojus. Taip pat sieksime užtikrinti didesnį atsparumą, kad mūsų partneriai galėtų geriau veikti ir padėti vyriausybėms kovoti su smurto problema. vienas svarbiausių prielaidų, vienas svarbiausių prielaidų šiems gairėms yra pirmiausia ir tai, kad nereikia rinkti duomenų, įrodyti, kad tokio smurto atveju yra probleminiai vietoje. Tiesiog dėl įvairių priešių, dėl stigmatizavimo ir kitų priešių e, negalima surinkti pakankamai duomenų ir tiesiog tenka daryti prielaidą, kad tokio smurto būna. Pavyzdžiui, Pakistane, kai buvo didėjai potviniai, arba, tarkime, Malyje buvo problemus, Liberijoje. Yra labai e, turime duomenų apie tos atvejus, tačiau jie nėra statiškai pagristi. Tai yra atskiri pavieni atvejai prašyti. Todėl tenka laikytis prieldos, kad tose teritorijose visur yra problema su sm tokiu smurtu susijusiu su lytimi. Taip pat siekime sudarinti šias gairės kitomis gairėmis. Ir pasakyta, kad mūsų gairės yra daug platesnės. Likimas vien tik konfliktų vietomis bei konfliktų poveikiu tokiam smurtui. Ir tai toliau yra mūsų prioritetas, tačiau mes taip pat dabar žiūrime į tokios su lytimis susijusių smurto atvejus, Čia kalbame ir apie prostituciją, prievartinę prostituciją, priekybą vaikais, moterų genitalijų žalojimą ir taip toliau. Ir siekėme į savo programas įtraukti kovą su šiomis problemomis. Dabar dėl turinio norime šiek tiek pristatyti tai, kas yra gairės aptariama. Pabrėžiama apie tai, kad visuomenių poreikės skiriasi Taip pat skiriasi ir skirtingų amžiaus grupių poreikiai, žmonių su e, negalimus poreikiai, LGBT grupių poveikiai, e, poreikiai skiriasi. Taip pat svarbu yra pavyzdžiui, kaip reikia bendrabiauti, kad būtų užtikrinta parama visose sektoriuose, tiek pavyzdžiui, tiek aprūpinimo vaistų sektoriuje. Ir aptarėme skirtingas e, nelaimingos tikimų teritorijas, net kuriuose dirbo kontekstus du skirtingus, tai yra miestas ir kaimas. Ir beje, kalbame apie tai, kaip tai traukime bendrus programinius ciklus. Visiems, kuriuos numatome, yra atskiri sąrašai, kaip įsivertinti. Štai, pavyzdžiui, kur galime panaudoti tokiais atvejais, kaip, pavyzdžiui, buvo Nepale įvykusio žemės drebėjimo atveju arba Filipinuose, kai po potvinių matėme, kad tuo metu, tarkim, iš labai išaugo prekyba žmonėmis, kilo dėl konfliktų ir kitų panašių susijusių problemų. Visą tai siejama su humanitariniais principais, siekiama pabrėžti žmogaus teisų svarbą ir taip pat siekiama įtraukti į bendrą pasaulinę humanitarinę sistemą, kaip kovoti su, su lytimis susijusiu smurtu. Taip pat siekime aptarti keletą atveju analizių. Labai svarbu, kad valstybės prisimtų atsakomybę už klausimus ir galėtų imtis veiksmų, galėtų numatyti prioritetus ir geriau atliepti į pažydžiamų grupių poreikius. Taip pat svarbu pažymėti, kad visose šitas rytise labai svarbu yra, kad būtų problemų su tokiu smurtu susijusiu ekspertų. Ir labai svarbu, kad tie, kas dirba šias rytyje, gerai suprastų šias problemas. Dėl to numatome ir platesnės veiklos strategijas tose šalise. Kitas labai svarbus dalykas yra rodikliai ir stebėjimas. Pamatėme, kad labai sunku yra pateikti įrodymus, ar sėkmingai integruojama šis klausimas į bendras programas. Tai labai labai svarbu yra stebėti Svarbu stebėti, kad ne tik pabandoma įtraukti e, šias problemų sprendimą, bet ir kad tai darom nuolat ir kad tai tikrai sistemiškai padeda visuomenėms. Ir mūsų siūloma programa siūlo vertinti rezultatus, kaip tai paveikia visuomenės, taip pat vertimo programos. Stebime, kaip tos programos gerėja ir žiūrima, ar rodikliai gerėja. Tikrai tai yra labai svarbus komponentas. Norime pabrėžti, kad štai galima bus stebėti poveikius per laiką. Ir dabar labai trumpai keletą pavyzdžių, ką mes turime galvos, sakydami, kad vienas kitas sektorius gali prisidėti prie su lytimi susijusios smurto prevencijos. Tai pavyzdžiui, maisto sauga yra vienas toks sektorius, Ir svarbu ir apsumet visas grėsmės labai gerai apgalvoti. Štai pavyzdžiui, jeigu neramasis saugumo, tuomet gali būti prievartinių labai ankstyvų vedybų. Pavyzdžiui, dabar matome tai Sirijoje. Taip pat matome, kad e, berniukams yra duodama daugiau maisto negu mergaitėms. Kitas saugumo dalykas yra tai, kad moteris tampa atsakingos už maisto ruošimą, už maistą atsakingos ir tai kelia papildomas įtampas namie ir tai kelia daugiau smurto grėsmės. Taip pat reikia numatyti ir papildomos kovos grėsmėmis priemonių. Nes pavyzdžiui, pietų sudane mergaitės turi išeiti iš stovyklų, kad jie apsirūpintų maistu ir būtent, būtent tuomet jos yra užpuolamos, prievartaujamos. Taip pat, jeigu mergaitėms reikia keliauti toli mokyklą, tam, kur reikėtų dalyvauti maitinimo mokykloje programoje, tai jos kartais gali būti užpuolamos, kaip pakeliui mokyklą, pakeliui namo. Toliau, kita klausimas, kaip maistas e, dalinamas yra. Vėlgi, moteris gali gauti nepakankamai maisto, jeigu maistas netinkamai dalinamas. Ir labai čia iš tų dalykų yra, pavyzdžiui, gali būti, kad tiesiog dėž, maisto dėžė, kuomet maisto dalinamas yra, galbūt per sunki moterį parnešti namo ir gali būti užpulta ir taip toliau. Na, yra daugiau tokių pavyzdžių, visų neaptarsiu, visų rekomendacijų, kaip tai būtų galima įgyvendinti, būtų galima sektoriaus veikėjus paskatinti, bet apie viską pagalvoti ir sumažinti tokius smurto atvejus, prevenciją užsimti, kaip kuo geriau komunikuoti ir taip pat, ką daryti, kaip smurto atveju pasitaiko, kaip užtikrinti, kad būtų pasirūpinta aukomis išgyvenusimi smurtą. Ir paskutinis dalykas. Kol kas dar tai, tai tik pradedame, nors jau du metus dirbame ties, ties gairėmis, tačiau turime štai gyvendinimo strategiją. Ir mūsų tikslas yra užtikrinti, kad kaip rengiamas programos dėl visų gamtinio laimio atveju, kad tai bus daroma taip, jog būtų maži, mažinamos tokios smurto grėsmės. Čia turime tris esminius tikslus pagal tą plačią strategiją. Ir pirmas tikslas siekia su, su, su tuo, dėl ko mes čia atvykome, tai yra mes siekime didinti žinomumą, bendrauti varis politikos lygiais, taip pat ieškome rėmėjų šiai minčiai, taip pat siekime bendrauti su įvairiomis platformomis variose šalyse. Kitas tikslas sėkinys yra paskatinti įgyvendinimą, kaip, kaip užtikrinti, kad tikrai būtų įgyvendinti, kaip padėti žmonėms įgyvendinti, kaip užtikrinti pajėgumus. Norime numažyti pagalbos liniją. Trečias sėkinys - tai yra įtraukti į dialogą donorus. Ir užtikrinti, kad e, gairės būtų tobulinamos pagal pasiūlymus. Taip pat kaip bendrauti su vyriausybėmis, kad pagerintum galimybės reaguoti. Ir ketvirtas siekinys yra stebėti, mokytis ir vertinti, siekiant, kad užtikrinti, kad tikrai galime pasimokyti iš įgyvendinimo. Ir štai paskutinė skaidrė. Čia yra tos procesai, kur, kuriuos kaip dabar vykdome nuo sausio mėnesio. Mes dabar kaip tik pradedame šią programą įgyvendinimą ir yra būriamos gyvenimo komandos, taip pat tikimės vėliau atlikti daugiau atvejo analizių, kurios padėtų geriau gyventi gairės. Labai ačiū. Muito obrigada, senhora Luís, pela... Ačiū labai, ponė Luís. Dėkoju už jūsų pristatymą, tikrai buvo įtin įdomi informacija pateikta. Ir iš ties tai parodė, kokia yra realybė. Jūs kalbėjote apie tai, kaip tokia intervencija, pagalba turėtų būti teikiama praktikoje. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį poniai Florikai Finhoyer. Ji yra humanitarinės pagalbos direktorato direktorė atsakinga už strategiją, politiką ir tarptautinį bendradarbiavimą. Jums skiriamos septynios minutės. Ačiū labai. Turiu pasakyti, jog itin džiaugiuosi turėdama galimybę šiandieną čia būti, nes kartu ir su šiuo komitetu, ir su Dėvė komitetu galime paremti UNICEF atliekamą darbą. Ir man atrodo, kad mes turime tikrai daug bendro, mes esame partneriai, kalbant apie su lytimi susijusi smurtą, e, kovą su tuo smurtu ir prevenciją. Ir man atrodo, kad parinktos gairės yra parinktos tikrai laiku, nes vis daugiau konfliktų vyksta pasaulyje, daug nelaimių vyksta pasaulyje ir tai reiškia, kad ta mums aktuali grupė, ne tik moteris ar merginos, tačiau ir vyrai bei moteris e, tampa dar pažeidžiamesni kalbant apie su lytimi susijusi smurtą. Ir Dieve pirmininkas kalbėjo apie tai kiek įvairių nusikaltimų yra atliekama ir kad jų vis daugėja. Ir akivaizdu, kad be abejo daugiausia dėmesio reikia skirti karinėms zonoms, kariniams konfliktams. Tai tiesa. Tačiau vien tuo nereikėtų apsiriboti. Reikia analizuoti ir terorizmo tendencijas, nes neretai toksai e, smurtas dėl lyties yra naudojamas kaip terorizmo priemonė, kaip bauginimo priemonė. Na ir be abejo, pagrindinis tikslas yra e, susitarti dėl tos bendros koncepcijos, dėl bendrų standartų. Tai reiškia, kad tokie remėjai, donorai kaip ES, pavyzdžiui, e, kaip humanitarinių reikalų direktoratas, ECO GD, taip pat įgyvendinimo partneriai, vyriausybės taikytų tuos standartus ir turėtų taikyti tuos standartus, už juos pasisakytų ir skatintų. Tai yra susiję su teikiamos pagalbos veiksmingumu. E, Poneliu, jis ką tik pateikė įvairių pavyzdžių susijusių su maistu. Taip pat reikia užtikrinti, kad parama būtų teikiama sėkmingai, kad e, paramos maistu priemonės būtų tinkamai formuojamos, taip pat tai yra susiję ir su atsakomybė ir su principų laikymusi. Būtent todėl norėtume skatinti e, tą standartinę sandarą. Ir kitais metais, 16 metais, vyks pasaulinis viršūnių susitikimas, kurio metu bus kalbama apie tai, bus kalbama taip pat apie standartų nustatymą, įrodymų rinkimą, nes tik tada, kalbant apie visą programavimo ciklą, galima užtikrinti, kad jūsų skiriamos lėšos e, duotų dar daugiau naudos. Tai yra svarbus klausimas ne, ne tik mums, bet ir kitiems rėmėjams, donorams ir labai svarbu be abejo žvelgti ir į tą ekonominę pusę, Ir turiu pasakyti, kad be abejo mes remiame gairių pasirodymą. Ir tikrai nesutapimas, kad visi kartu čia susirinkome šiandieną, nes kalbant apie ES perspektyvą, mes labai skatiname tą su lytimis susijęta politikos įgyvendinimą. Ir svarbu ne tik ją parengti, ne tik kaip kažkokią tai užduotį ar dokumentą parengti, tačiau tai turi būti tam tikra sistema, kuri padėtų įvertinti ir mūsų atliekamus veiksmus ir taip pat ir mūsų įgyvendinimo partneriai turėtų būti vertinami pagal tą sistemą. Tai yra svarbus procesas. Reikia vertinti lytis ir smurtą dėl lyties tame kontekste, kalbant apie trijų tipų veiksmus. Ar veiksmai yra integruotini, ar jie yra nukreipti į konkrečią tikslinę grupę Ir pateiksiu keletą pavyzdžių. Jeigu pažvelgtume į tuos tikslinius veiksmus, galime pažvelgti į Bangladešo pavyzdį, tačiau yra ir kitų šalių, pavyzdžiui, tokia Papuanojoje Gvinėje. Ten itin daug moterų, pavyzdžiui, Bangladešė 87 procentai susiduria su smurtu namuose. Ir kai jos e, atsiduria už savo namų sienų jos taip pat susiduria su diskriminacija, seksualiniu priekabiavimu, taip pat e, jos yra žalojimos rūkštimi, e, taip pat jos tampa priekyba žmonėmis aukomis ir taip toliau. Ir tokių nusikaltimų itin auga, tad šioje šalyje Bangladeše tikrai reikia tokių fokusuotų, tikslingų veiksmų siekiant didinti visuomenės informatumą šiais klausimais taip pat užtikrinti teisinę pagalbą ir apsaugą, taip pat didinti informatumą apie teisės ir su jomis susijusias galimybės. Be abejo, galime į tai žvelgti skirtingai, tačiau tai tikrai yra tokie veiksmai, kurių reikia, kurie yra būtini. Na, o kalbant apie tokius labiau integruotus veiksmus, galime pažvelgti į Etijopijos pavyzdį. Šiandieną taip pat buvo pateiktas e, paramos maistu pavyzdys. Ir pavyzdžiui, įsivaizduokime e, sanitarijos paslaugas vandens tiekimą. Ar kitas priemonės, kitas pagalbos priemonės, kurios yra teikiamos. Reikia užtinkrinti, kad jos nesukurtų dar pavojingesnės aplinkos e, moterims, mergaitėms ar berniukams. Na ir kalbant, pažiūrėjau, apie krizę Sirijoje, 18 milijonų yra skirta apsaugos programoms, taip pat kovai su smurtu dėl lyties. UNICEF taip pat dalyvauja procesuose, kitos tarptautinės agentūros ir mes kaip ES iš viso 33 milijonus išleidome lyčių aspekto integravimui į, į į šios problemos integravimą, kalbant apie Sirijos krizę. Ir šiandieną jau buvo kalbėta apie tai. Buvo kalbėta apie tai, kodėl reikia teikti paramą grinaisiais pinigais moteriams ir mergaitėms, kad jos stovyklose nebūtų verčiamos, kaip jau šiandieną buvo minėta, e, ištekėti per anksti. Tai yra tokia prie, prie, prie, priverstinė santokos situacija ir netgi savotiška prostitucijos forma. Taip pat svarbus yra ir pajėgumų didinimas. Reikia kalbėti ne tik apie e, veiksmų fokusavimą ir integravimą, reikia užtikrinti, kad ir partneriai laikytųsi panašių standartų. Ir kalbant, pavyzdžiui, apie pajėgumų kūrimo finansavimą bei e, projekto finansavimą, finansuojame įvairius projektus ir Tai yra labai svarbu, nes tai padeda sukurti reikalingus standartus. Ir kalbant apie vykdomus projektus, reikia kalbėti ir su tomis pažydžiamosiamis grupėmis, su moterimis, mergaitėmis ir taip užtikrinti, kad kalbant apie ataskaitų teikimą, apie konceptualizaciją, įgyvendinimą, moteris pasidalintų savo patirtimi ar, e, ir pasakytų, ar siūlomas priemonės galimai bus naudingos. Šiandieną turime įvairių kolegų ir taip pat turime ir EIVT atstovą, tačiau kalbant apie humanitarinį sektorių bei susijusias problemas, tai yra bendradarbiavimas ir koordinavimas karinėje srityje. Žinote, kad ES organizuoja įvairias karinės misijas ir norėčiau kai ką paaiškinti. Pavyzdžiui, kalbant apie Malį, mes specialiai pastraukėme iš humanitarnės konflikto zonos ir kreipėmės į e, kolegas kariškius ir paprašėme užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į smurtą dėl lyties, konceptualizuojant jų programas ir taip pat į lyčių aspekto integravimą Ir kalbant apie atitikties mechanizmus, jie jau yra taikomi, taip pat yra ir elgesio kodeksas parengtas. Ir jo turi laikytis ir malio karinės pajėgos, tačiau yra ir tas ataskaitų teikimo mechanizmas sukurtas, tai yra itin svarbu. Ir tai yra puikus pavyzdys, kuris rodo, kad reikia iš skirtingų kampų bandyti pažvelgti į problemą. Be abejo, svarbu teikti paramą, pagalbą, tačiau ugdyti ir tuos pajėgumus, gebėjimus, kartais netgi išeiti iš tos komforto zonos ir pabandyti ir tą karinį aspektą įtraukti. Ačiū. Tiek būtų iš mano pusės. Ačiū labai. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Sitskiai Steneker. Ji yra UN PFA, tai yra Jungtinių tautų e, žmonių fondo atstovė. Jums skirtos penkias minutės. Ačiū labai. Kai klausiausi prieš mane pasisakančių, pasisakančių prelegentų, man atrodė, kad tų gairių, kurios pirminės gairės buvo parengtas 2005 metais ir pagalvojau, kad tikrai nuo 2005 metų pasiekėme nemažai pažangos, nes prieš 10 metų ta sritis susijusi su smurtu dėl lyties buvo laikoma tokia ekspertinė, specifinė sritimi. Ir tikrai nebuvo uh, jokio intereso plačiau integruoti tą problemą. Tad džiaugiuosi, kad dabar galime ją žvelgti platesnėme kontekste. Per tos dešimt metų daug humanitarinių organizacijų įgijo daugiau patirties šioje srityje. Taip pat Junktinės tautos turi specialųjį atstovą, kuris dirba su uh, seksualiniu smurtu konfliktų zonose. Saugumo taryba taip pat prieimė svarbės rezoliucijas, kurios skatina e, didesnį saugumo atsaką į šią problemą ir vis daugiau jaunų specialistų renkasi šią sritį kaip savo e, būsimą karjeros kelią. Kaip ir UNICEF, taip ir mums tai yra labai svarbus prioritetas, tai yra labai svarbi uh, atskira problema, kritinis elementas susijęs su mūsų darbu, e, seksualinės veikatos, e, taip pat reprodukcinės veikatos, lyčių lygybės rytise. Ir taip pat siekiant užtikrinti, kad būtų įrengiamos ir gyvendinamos įrodymais pagrystos e, politikos. Ir iš ties sukūrėme nemažai pajėgumų, kalbant apie tokių problemų sprendimą. Taip pat mums padėjo ir humanitarinių reikalų direktoratas ir visos su krizės susidurinčios šalis. E, iš tiesų susilaukia mūsų pagalbos, ten vyksta mūsų darbuotojai ir stengiamasi užtikrinti aktyvų pagalbos teikimą. Nuo 2005 metų, kai buvo pirmą kartą parengtas gairių projektas, Turiu pasakyti, kad tai tapo tarsi tam tikrų vadovėlių e, smurto e, dėl lyties ekspertams, tačiau ir kitiems asmenims, kurie nori geriau suvokti tą smurto dėl lyties problemą ir pažvelgti į ją platesnėme kontekste. Tačiau kalbant apie tolesnį humanitarinės pagalbos vertinimą, paaiškėjo, kad tokie baziniai minimalūs veiksmai, kurie buvo nurodyti gairėse, dėje dar nėra įgyvendinami. Pavyzdžiui, E, ir toliau auga moterų ir mergaičių rizika susidurti su smurtu dėl lyties. Labai svarbu nustatyti, su kokiamis grėsmėmis susiduria mergaitės ir moteris. Ir turiu pasakyti, kad tos gairės, kokias turime šiandieną, yra intensyvaus dviejų metų darbo tarp UNICEF ir UNF PA darbo rezultatas, taip pat ir įvairių agentūrų, tokių kaip Junktinių tautų humanitarinių reikalų agentūros, moterų agentūros ir taip toliau įvairios nevyriausybinės organizacijos taip pat įsitraukia į tą procesą, pavyzdžiui, Oxfam, e, saugių vaikų organizacija ir taip toliau. Ir mes taip pat intensyviai dalyvavome šiuose procesuose. Mes be abejo aktyviai e, dalyvavome rengiant gairias ir ketiname aktyviai dalyvauti jas įgyvendinant. Kalbant apie šalių lygmenį, apie tai beje kalbėjo ir kolegija iš UNICEF, mes daugiausia remiamės jau egzistuojančiais smurtu su, dėl lyties mechanizmais ir taip pat nacionalinėmis ir tarptautinėmis struktūromis. Labai svarbu, kad suinteresuotos šalis imtųsi vadovavimo vaidmens ir palaikytų uh, kitas humanitarinės organizacijas įgyvendinančias šias gairias. Ir vienas pirminių tikslų yra užtikrinti, kad humanitarinės programos visų nelaimio atveju būtų kūriamos ir įgyvendinamos visose sektoriuose, visose etapuose ir visų suinteresuotųjų šalių. Ir tai būtų daroma taip, kad būtų sumažinta e, rizika, taip pat skatinamas e, atsparumas ir sprendžiamos problemos susijusios su smurtu dėl lyties. Na ir pagrindinis e, smurto dėl lyties e, gairių tikslas yra toks - siekti esminių pasikeitimų ir užtikrinti, kad e, specialios programos būtų nuolat įgyvendinamos visose humanitariniuose sektoriuose, kai vyksta humanitarinės nelaimės. Ir be abejo labai svarbu, kad visi sektoriai įsipareigotų įgyvendinti tas gairias dirbdami, nes tai padėtų pagerinti mergaičių ir moterų, dėl kurių dirbame saugumą. Na ir vienas iš veiksmų, kurį galėtų apsvarstyti ES, nežinau, ar realu to tikėtis, tačiau manau, būtų galima kalbėti apie tai, jog svarbu užtikrinti, kad visi partneriai dirbantis ES ir ES fondais turėtų taikyti šias gairias. Galbūt būtų galima e, įtraukti tai į tą lyčių aspektą, kurį minėjo ponė Fink. Ir manau, kad, pavyzdžiui, humanitarinių reikalų direktoratas ir ES apskritai galėtų e, tapti aktyviai šių gairių palaikytojais. Tai be abejo, gairės yra tik gairės. Pačią savaime jas reikia įgyvendinti, tačiau jūsų parama būtų tikrai svarbi. Ačiū labai. Muito obrigada. Uh... Labai ačiū. Dabar Žodį suteiksiu kitai ES institucijos e, atstoviai Živkai, poniai Živkai Petkovai. Yra žmogaus teisų ir demokratijos e, instituto direktoriaus patarėjai. Skirsiu Jums penkias minutės, prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti jūsų komitetui ir devė komitetui už tai, kad surengėt būtent su, galimybę e, pasikeisti nuomonėmis apie lyčių lygybę. Ačiū už bendrą koordinavimą e, kitų, kitų institucijų atstovams UNICEF ir jungtinių tautų e, struktūroms kurios irgi dabar labai smarkiai dirba e, tam, kad mm, patobulintų gairės. Taip, dabar tas penkias minutės e, paskirsiu e, tiesiog išdėstydama tokį išorės požiūrį. ES tieks eko generalinis direktoratas E, jo padalinys, kuris buvo įsteigtas 13 metais vadovaujant Junktiniai karalystiai, labai aktyviai veikė. Mes labai stebim šią iniciatyvą, esam partneriai. Ir kartu mūsų žmogaus, ir kartu žmogaus teisų e, atstovas dalyvavo praėjusiais metais Londone vykusiame svarbiame renginyje. renginyje Ir mes kartu kalbėjom apie asmenis, kuriems skirto šitos programos ir tiesiog kalbėjom, kaip patraukti atsakomybę e, už smurto autorius. Ir po Londono e, renginio buvo parengtas neformalus dokumentas, tiesiog darbo dokumentas, kaip gairių metmenys. Ir šis darbo dokumentas labai svarbus, kadangi apima įvairias su smurtu susijusias rytis, žmogaus teisės, kartu prevencijos veiksmais, konfliktų zonose ir panašiai. Ir kolegės jau pateikė konkrečių pavyzdžių apie e, būtent pilie, civilinio ir karinio sektoriaus bendradarbiavimą, pateikė konkrečių pavyzdžių. Ir labai malonu pasakyti, kad mes jau ES pradėjom atlikti tokį tyrimą, per kurį e, vėlgi įvertinama, įvertinami veiksmai skirti kovai su e, lyčių neligybė. Dabar 13 metais buvo e, jungtinių tautų e, rezoliucijos e, tiesiog e, sukaktis. E, Jie labai aktyvų šioje srityje ir mes e, konsultuojame mes tame pasaulinėme tyrime šiais metais e, atliekamame. Na ir tas pasaulinis tyrimas ir peržiūra vyks spalio mėnesį, tad tai yra labai svarbus visiems metams, kai būtų galima pagerinti darbo veiksmingumą ir atsakyti į paskutinės tendencijas. Dabar ta paskutinė rezoliucija 1025, ji daugiausia dėmesio skiria smurtui dėl lyties ir šiame kontekste labai svarbu įvertinti mūsų pačių ES struktūras. Mes laikomės e, tam tikro plataus požiūrio, tiesiog pagal, pagal e, jį vertinam, kaip įgyvendinamos priemonės. Tai Ir čia paminėtini ES rodikliai, jų svarba tam, kad būtų galima stebėti, kaip e, įgyvendinama e, moterims skirta darbo atvarkė nes prieš tuos keliarius metus, kai darbo atvarkė buvo patvirtinta, programa buvo patvirtinta, nebuvo dar rodiklių. O dabar mes šiaip jau gerinam tuos rodiklius. Dar noriu pasakyti, kad spalio peržiūroje e, taryb, saugumo tarybai pirmininkaus Ispanija, tad mūsų ES vidinės tarnybos labai glaudžiai dirba tam, kad būtų laikomasi kuo platesnio, holistinio požiūrio, kad ES dalyvautų kuo plačiau peržiūros darbuose. Jau paminėjau tą parengtą darbo dokumentą. Ir dar norėčiau paminėti dar, kelet, dar porą politik, bendros politikos dokumentų, kurie tebo, tebe ruošiami ES atsižvelgiant į Pekino darbuotarkės 20-metį. Tai vienas tų dviejų dokumentų yra ES veiksmų planas skirtas žmogaus teisėms ir demokratijai tvirtinti. Ir čia orientuojamasi ypač į konflikto zonas, kur dažnai griebimasi smurto dėl e, lyties ir kartu čia prie, prie jo labai dera gairės. Ir mes tikimės, kad taryba Liepos mėnesį patvirtins šį veiksmų planą. Kitas svarbus bendros politikos dokumentas tebe ruošiamas beje po e, praėjusių metų tarybos išvadų. Tai e, veiksmų planas skirtas e, vėlgi lyties klausimams. Anksčiau tai buvo labiau orientuojamasi į vystomąją pagalbą. ES komisija e, e, ir aukštasis žmogaus teisų atstovas iš tikrųjų pageidavo, kad tai būtų tvirtas dokumentas, kur, kuriame konkretūs veiksmai būtų glaudžiau siejami su bendra humanitarinė pagalba ir kartu su kova prieš e, smurtą. Tad tiek kol kas iš mano pusės ir dabar mielai atsakysiu į klausimus. Labai ačiū. Dabar prieš e, pradėdami diskusijas. Ir beje, mm, dar reikia atsižvelgti tai, kad vicepirmininkė turės e, išvykti anksčiau. Tai dabar suteiksiu žodį e, Deve komiteto vicepirmininkui, kad šis išdėstytų mm, savo baigiamasias pastabas dėl to, kas buvo pasakyta. Labai ačiū. Turiu klausimą poniai Florikai Fink. Jūs sakėt, kad mes turėtume, mūsų to, tie veiksmai turėtų apimti teroro aukas. Ką jūs konkrečiai turėjot galvoj tai sakydama? Norit, kad aš iš karto atsakyčiau, ar dar norit, turėtumėt kitų klausimų? Atsakau. Taip, kai grėbiamasi smurto dėl uh, lyties, dėl terorizmo, dėl e, karo, tiesiog namų e, ūkiuose. Tai bet kokiu atveju kalbama apie nusikaltimą, turiu galvoje, smurtas dėl lyties. Bet aš norėjau pasakyti štai ką. Anksčiau mes vėlgi daugiausia rėmėmės įvairiomis konvencijomis ir uh, E, teigiam, kad tai yra karo nusikaltimai, bet dabar jau pasikeitė scenarijai. Nes pasižiūrėkime Nigeriją, Boko Haram tokia organizacija. Tai matom, kad didėja prievartavimų skaičius, smurto, smurto veiksmai dėl lyties, dėl terorizmo veiksmų. Ir tai dar e, rimčiau nes vėlgi žiūrim į aukas, į, į, į išgyvenusius asmenys ir dabar mastom, ką būtų galima padaryti, kad būtų galima padėti e, pažeidžiamiausiems asmenims, e, nepriklausomai nuo to, kas įvykdė smurtą prieš juos. Antai, Vėl grįž, grįžkim prie Boko Haramo e, išprievartautų mergaičių ar ten tų mergaičių laikos, laikomų stovyklose, tikiuosi jos paleistos. E, tad iki, iki šiolinių veiksmų ar iki šiolinių gairių nebeužtenka, todėl šitos gairės e, dabar darosi vis svarbesnės. Ačiū. Dar porą žodžių turiu pasakyti vystimosi klausimų komitetas tikrai sveikina jūsų indėlį į šią temą, tai yra labai svarbu. O po vasaros atostogų mes komitete diskutuosim štai tokiais klausimais. Aptarinėsim humanitarinės pagalbos struktūrą, sąrangą. laukiant mm, humanitarinių klausimų e, aukščiausio lygio susitikimo, kuris vyks ateinančių metų gegužė. Tad iš tikrųjų jūsų mintis ir tiesiog jų, jų, jūsų mintis e, mūsų komitete tikrai bus labai vertingos. Tad dar kartą Jums labai ačiū ir dėja aš turiu išvykti į kito komiteto posėdį. Pirmininkė, labai ačiū. O dabar e, suteiksiu žodį visiems norintiems įsakyti minčių, pastabų. Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjai poniai, poniai Anai Head. Labai ačiū. Taip, tie, kas, tie asmenys, kurie patys silpniausi, kuriems reikia daugiausia pagalbos, uh, E, konflikto, e, karų, katastrofų zonose. Tai iš tikrųjų e, tie, tie asmenys pažeidžiamiausi ir labiausia išnaudojami. Ir vėlgi grėbiamasi prieš, prieš juos tokio labai pigaus, pigaus ginklo. Antai pasižiūrėkim į moterų ir e, vaikų išnaudojimą Konge. Dabar buvo paminėta Boko Haram organizacija. Be to e, vėlgi kitose zonose, kurios kenčia nuo žemės drebėjimų, e, potvinių, labai dažnai vėlgi nukenčia moteris vaikų ir kitose vietose matom panašių atvejų su pažeidžiamiausiais asmenimis. Ir todėl mums ES tenka labai didelė atsakomybė už tai. Aš turiu klausimų, bet turiu kartu ir atsakymų į tai, kas čia buvo pasakyta. E, man atrodo, e, labai svarbu, atrodo, ES turėtų būti labai svarbu e, mąstyti kartu ir apie žmonės, mūsų žmonės, kurie dirba konfliktų zonose ir užtikrinti, kad tie žmonės būtų tinkamai parengti. Tad labai svarbu, kad mūsų pačių žmonės būtų pakankamai įsilavinę ir turėtų tinkamą mokymą e, dirbti su būtent pažeidžiamais, e, nu, nu, kenčiančiais žmonėmis. Ir čia vėlgi tada turim kalbėti apie tam tikrus reikalavimus vyriausybėms, kurios e, vėlgi e, e, užtikrina, tai yra būtent imasi veiksmų skirtų kovai su smurtu. O šiaip mes tikrai tikimės toliau su jumis kartu dirbti tuo klausimu. Ačiū. Labai ačiū, ponia Neuchel. Labai ačiū. Turiu klausimą. Dėl mm, smurto nusikaltimų vykdytojų ir kartu dėl jų aukų. Taip, mes e, ne vienu atveju girdėjom, kad e, konflikto teroro išpolių zonuose, e, kalbant apie e, smurto ir nusikaltimų vykdytojus, tai aš norėčiau daugiau sužinoti apie tuos vykdytojus, čia nebūtinai galima kalbėti apie kažkokią nelaimę, bet aš turiu galvoje, sakykime, žmonės gyvenančius stovyklose ir ten stovyklose, ten gyvenantis vyrai irgi gali griebti smurto. Ir todėl aš norėčiau plačiau išgirsti apie tai. Ar yra numatyta tam tikra humanitarinė pagalba? Nes visur, kur kalbama E, apie konflikto zonas, mm, ar nebūtinai ir apie konflikto zonas, sakykime, tai e, tokias vietas kaip mokyklos, tam tikros institucijos, kur tiesiog pedagogai ar, ar, ar pri, pri, prižiūrėtojai gali pasidaryti smurtininkai. Tada aš norėčiau sužinoti, e, kiek, sakykime, slaugą ar priežiūros dar, darbuotojai gali pasidaryti, sakykime, smurtautojai. Kai nežinau, ar čia būtų galima skirti tarp tokių būtent vykdytojų grupių. Labai ačiū, ponas Sebastian. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano klausimas panašus, kurį pateikė ponia Noidl, bet klausimas labai trumpas, konkretus. Mums tenka atsakomybė už smurtą dėl lyties. Ir mes šiaip jau e, imamės humanitarinių veiksmų, bet e, vėlgi girdėjom, kad tam tikrais atvejais savotiškai tų tarptautinių organizacijų e, antai jungtinių tautų, sakykime, karinės pajėgos kareiviai dažnai irgi pasidaro smurtautojai. Tad klausimas, ar, ar nereikėtų jų kažkaip ruošti uh, mokyti, nes jų, jų ten tas įnašas priešingų atveju pasidarys visiškai bevertis. Atsakymas. Taip, ačiū, jūs teisus. Dabar žodį suteiksiu poniai Ward. Labai ačiū. Atsiprašau, kad nedalyvavau visose diskusijose, kadangi tuo pat metu vyksta kelių komitetų posėdžiai. Man yra labai svarbus šis jūsų atliekamas darbas. Beje, atsi, per atsitiktinumą, praėjusią savaitę, kai la, grįžau į Jungtinę karalystę, aš e, susitikau netyčia su buvusią kolege, kuri, kuri šiaip jau yra aktyvistė e, dėl berniukų, mergaičių teisų. Ir dabar e, Jungtinėje karalystėje jie rengia tokius mokymo kursus, e, kuriuose dalyvauja žmonės, kurie toliau dirbs su būtent pažeidžiamais žmonėmis konflikto situacijomis. Tai būtent e, klausimas, kaip mes rūpinamės žmonėmis, kurie rūpinasi, rūpinsis e, būtent jau pažeidžiamiausiai žmonėm, nes aš įsivaizduoju, atrenkami tam darbui geriausi žmonės, bet kita vertus mums irgi tenka pareiga, atsakomybė pasirūpinti tai žmonėm, kurie dirba štai tokiuose situacijose. Ir vėlgi mano ta, ir vėl čia noriu paminėti Siriją, tam, kad ką būtų galima daryti, tam, kad tikrai būtų galima kažką daryti toj e, sudėtingoj, baisioj situacijoje nes iš ties tiek daug darbo teks nuveikti dar metų metus ir mes turėtume būti pasiruošę e, tiesiog, kad remti, tiesiog kažką daryti su psichologiniais padariniais, kurie tenka nukentėjusioms moterims ir panašiai. Dar kitas dalykas Antai buvo atvejų, kada tiesiog nebuvo įmamasi tinkamų veiksmų. Aš parašiau laišką aukščiausiam e, e atstovų žmogaus teisų apie masinius prievartavimus Darfūro regione. Kiek aš žinau, mes negavom tinkamo atsakymo ar atsakymų iš įvairiausių agentūrų, nors laukiam jau ilgai Kai antai, kai patikima žiniasklaida, ką, ką nors aprašo, tai ir net ir tokiais atvejais institucijos mūsų neatsako. Nes e, vėlgi čia ir mano šalis paminėtina ir turiu pasakyti, kad mes turim atsakomybę už tai, kad įvairių nusikaltimų vykdytojai būtų traukiami teisingumui, prieš teisingumą nes kalb, kartu kalbam ir apie ES piliečius dirbančius ten tuose vietuose. Negaunam atsakymų. Toliau, dar vienas dalykas, tokie žmonės, kurie stebi situaciją. Antai Jungtinėje karalystėje dažnai kalbama apie būtent tokius stebėtojus įvairių smurto veiksmų ir kalbama apie tai, kaip juos suaktyvinti, kad šie ryštusi irgi imtis veiksmų. Jie kartais norėtų, bet nežinotų, kaip daryti. Ir antai mes jungtiniai kalb, karalystiai kalbam apie tai, kad reikėtų įgalinti, suteikti galių tokiems stebėtojams. Antai mūsų universitete dažom yra mm, tyrimo programa, kurioje būtent vertinama šis klausimas. Tad klausimas, kaip mes galėtume panaudoti turimas mokslinio tyrimo pro, pro, programas, kuriuose tyriami smurto dėl lyties atvejai, kaip mes galėtume panaudoti jas radikaliai nes juk buvo tokių atvejų, kada konflikto zonose, sakykime, moteris e, e, yra savotiškai stebėtojų padėti tuo metu, kai prievartaujamos jų, jų kitos moteris. Pirmininkė, labai ačiū už klausimus. Na, o dabar dėl atsakymų. Tai suteiksiu žodį uh, keturiems prelegentams, tačiau atvirkštinė tvarka ir kiekvienam prelegentui suteiksiu po porą minučių, kad e, sureaguotumėt, atsakytumėt į klausimus. Tad pirmiausia, EES atstovė. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už klausimus. Tai gal tada pradėsiu nuo to paskutinio ponios Ward klausimo. Nežinau, e, kas nutiko jūsų tam laiškui e, vyriausiajam žmogaus teisų atstovui, bet aš e, priminsiu jam apie laišką. Dabar pono Sebastiano klausimu. Ar mes susidurėm, ar ką mes darom tokiais atvejais, kai, sakykime, jungtinių tautų karinės pajėgos, kareiviai vykdo įvairius nusikaltimus. Tai turiu pasakyti, kad mes tokius atvejus labai atidžiai stebim. Antai priimta 25-oji e, jungtinių tautų rezoliucija, joje mm, numatoma pareiga kartu pranešinėti apie tokius atvejus, e, kai būna įsivėlę mūsų tiesiog karinės pareigos. Čia vienas svarbus elementas, ką būtų galima daryti, tai mokymas, švietimas tiesiog aiškinti apie konkrečius atvejus, e, ką tai reiškia, kaip būtų galima imtis prevencijos veiksmų tokiems atvejams užkirsti. Mes dirbom su moterim, e, e, kartu ir NATO atstovais, nes jie irgi susiduria su panašiais atvejais. Ir tai susiję su panios Head klausimų dėl mokymo, švietimo. Tai galiu Jums atsakyti štai ką, kad Europos saugumo ir gynybos koledžas labai e, domisi šituo klausimu, nes kalbant apie civilinės ir karinės misijas, tai, tai valstybės narės paprastai atsakė už tokį bendrą švietimo mokymo kursą prieš siunčiant žmonės į vietas. O mes dabar tiesiog stengiam suderinti labiau būtent tokius mokymo kursus ES lygių ir čia orientuojant tai į moteris, į vaikus ir į žmogaus teisės. Ir čia vėlgi visos valstybės narės prie to prisidės. Antai Švedijos Folke Bernardote akademija labai aktyvi šioje srityje irgi turi pan, įgyvendina panašią programą. Tad tiek būtų mano atsakymų. Labai ačiū. Dabar žodį suteiksiu poniai Svietskas Tinika. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi trumpai atsakysiu į pono Sebastiano klausimą iš tikrųjų visada yra rizika, kad e, taikdariai irgi gali pasidaryti smurtininkais. Tai visiškai nepriimtina. Čia jūs, jūsų paminėti atvejai pateks į šios savaitės, šios savaitės ataskaitą apie taikdarius e, Liberijoje ir Haityje. Buvo tokių atvejų. Pakartosiu, mm, sutiksiu su ponia Petkova, kad mokymas ir švietimas labai svarbu, bet kartu e, gero elgesio kodeksas, tiesiog e, ataskaitų teikimas ir kartu skubių veiksmų ėmimasis prieš smurtautojus. Labai ačiū. Dabar žodį sudėksiu poniai Florikai Finghoyer kad šioji atsakytų. Ačiū. Dėl nebaudžiamumo klausimo, kuris buvo paminėtas. Iš žmogaus teisų perspektyvos, tai mes pirmiausia stengiamės apie tai kalbėti, teikti informaciją. Mes nesam politinių sprendimų prieimėjai, bet mums tenka pareiga kalbėti apie tai, teikti informaciją. Ir čia vėlgi kaip ES veikėjai. Tad mes į mokymo programą vieną susijusią su e, misija būtent irgi esam numatę mokymo modulį apie tai. Ir be to mes būtent e, e, norim veikti padėti, turiu galvoje net ir humanitarinės misijas. Dabar klausimas, ar mes skiriam smurtautojus ir aukas. Aš čia tokį labai bendro pobūdžio atsakymą pateiksiu. Bet e, nam, smurtas namuose, prostitucija, smurtas stovykloje, stovyklose pabėgėlių. Tai taip, čia jau kalbam apie kitą kontekstą. Tad kaip mes nedarom skirtumo tarp tokių būtent smurtautojų, mes tiesiog labiau gilinamės į padarinius. Kartu, kalbant apie aukas, tai mes neskiriam moterų, mergaičių, berniukų, mes tai žiūrim į platesnį kontekstą, būtent kur yra didesnio smurto rizika. Uh, kur yra paslėpto smurto rizika, kaip būtų galima sušvelninti būtent pažeidžiamiausių asmenų sąlygas. Kaip jau sakiau, mes kartais imamės, imamės tikslinių veiksmų ar tokių bendro pobūdžio veiksmų, bet ir e, bendrųjų veiksmų atveju mes tiesiog e, rekomenduojam e, tie, kas atsakingi tiesiog atkreipti dėmesį į būtent jautriausius aspektus. Dabar dialogas e, su ETPO, tai mes esam partneriai, mes irgi kalbam apie tokius atvejus, jie laikosi tiesiog nulinės tolerancijos, mes, bet mes e, stengiamės, kad rekomendacijos būtų įgyvendinamos. Uh, ir toliau tada tiesiog žiūrim, kaip laikomasi priemonių. Ir dar dalykas vienas, kurį paminėjo ponia Ward. Taip, pasaulis darosi vis pavojingesnis ne vien tik tai pažeidžiamiausiems žmonėms, bet ir humanitariniams darbuotojams. Tačiau kalbama ir apie tai, kaip svarbu m, tiesiog užtikrinti humanitarinių darbuotojų uh, tiesiog e, darbo sąlygas, jų e, pagarbą jiems, dėja kartais to nesilaiko, ne vien tik tai, vyriaus, tai yra įvairios grupės ar e, vyriausybės ir todėl kartais humanitarinę pagalbą teikti būna labai svarbu. Tačiau mes kalbam apie įvairius mechanizmus. Mes kartu turėtume uh, kartu nenuleisti akių ir nuo mūsų pagalbos tiesiog skirstytojų vietose. Taip, mes esam donorai, donorai tačiau yra ir mūsų partneriai vietoje, kurie dalyja konkrečiai pagalbą ir dažnai tai daro tiesiog rizikuodami savo gyvybę. Tas vyksta antai Sirijoje, tai daroma kasdienių pagrindų. Tad kolegė paminėjo, ką aš norėjau pasakyti. Labai ačiū. Minti, uh... Dėkoju. Ir toliau stiks žodį ponė Liuis. Dėkui, norėčiau grįžti prie to, kas jau buvo pasakyta. Mes pabrėžėme, kad visose konfliktuose būna vis skirtingos grupės, kurios nukenčia ir tai labai siejasi su pažydžiamu ir grėsme. Dėl to labai svarbu yra kiekvienu atveju priderinti mūsų reakciją ir užtikrinti, kad nebūtų iš anksto kategorizavimo, o būtų stebima tai, kokios realis grėsmės kyla ir tuomet teikti paslaugas. Taip panašiai pabrėžti, kad Europos tarnybų programos, kurios veikia kovos su taip pat apitinkinių tautų programos ir NVO programos, kurios veikia su kovoje su skaliniu išnaudojimu. Ko, ko, ko, bei su darbuotojų išnaudojimu, tai visuomet jos taip pat yra siejamos su e, šiomis gairėmis, tačiau kiekviena atskira tarnyba atskirai taip pritaiko. Ir yra tam skurta bendra grupė, grupė yra labai aktyvi. Taip pat Šis rytė dirba ir už saugumą atsakingi pareigūnai. Toliau dėl trečiųjų asmenų įgalinimo, tai tikrai gairių pagrindinėtis yra, kad visi yra atsakingi, kad ir kokias srityse ir sektoriuose dirbtų, reikia užtikrinti, kiek tik įmanoma mažinti smurto atvejus ir taip pat suteikti pagalbos išgyvenantysiams smurtą. Na, mes labai įvairiai apie tai kalbame gairėse, tačiau pati mintis turėtų būti gana aiški. Toliau, kaip minėta, pavyzdžiui, dėl Sirijos, tai mes turime ir partnerių, ir patys veikiame tenais, ir tikrai patekti ten labai sunku. Tačiau yra esminių programų, kuriamis tikrai siekime užtikrinti apsaugą ir siekime pasiekti aukas. Ačiū. Labai ačiū. Dėkoju visiems kalbėtojams, visiems pranešėjams. Šios diskusijos ir toliau tęsis mūsų komitete. Nors jau galim padaryti išvadų. Pirmiausia, tai kaip svarbu yra planuoti, koordinuoti bei vertinti ir stebėti šių labai praktiškų gairių įgyvendinimą kad būtų galima užtikrinti, ar jos tikrai gerai gyvendinamos, bei kad būtų galima vertinti, kokia yra situacija smurto dalyties atveju. Taip pat būtų galima geriau suprastumėt grėsmės ir pritaikyti strategijas, kad būtų įmanoma reaguoti į skirtingas situacijas, kurios klosto įvairiose sektoriuose. Taip pat manau, kad itin svarbus dalykas, kuris buvo paminėtas, tai yra tai, kad ši strategija turėtų skirtingai vertinti skirtingas rizikos grupės. Taigi diskusija buvo labai įdomi ir e, toliau diskutuosim šį klausimą ir visiems labai ačiū už dalyvavimą. Okay, bitches. Muito bem. Um, passamos agora. Taip. Gerai. Eikime toliau. Toliau bus aštuntasis darbotojas klausimas. Diskusijos dėl šiltųjų metų biudžeto ir įgaliojimas įsijęs su trišalių dialogu. Komitetas nutarė parengti nuomonę. kurie reaguoja biudžeto komiteto pranešimą dėl šimtų metų biudžeto bei įgaliojimų susijusių su trilogu. Nuomonę rengia Barbara Matera. Ir nuomonės projektas jau buvo aptartas komiteto posėdyje gegužės 7 dieną. Iki 18 dienos gegužės mėnesio buvo galima teikti pakeitimus ir jų yra 11. Tad, kągi darysime dabar? Tai aptarsime pakeitimus. O balsuojama bus poryt. Pone Matera nedalyvauja posėdėje. Pone Petie jos vardu kalbės. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti ponios Materos vardu. Ji netvyko dėl sveikatos problemų. O jos vardu aš norėčiau sakyti keltą pastabų dėl šios e, dėl šio pranešimo. Yra tik, tik 11 pakeitimų, kurios pakeitė, e, pat, pateikė šio komiteto nariai. Ir pasakyti, kad šis pats dokumentas, pranešimas, tai yra dokumentas, kuris aptarė bi biudžeto prioritetus. Nemanome, kad biudžetas būtų blogai subalansuotas, bent jau lyčių lygybės klausimų. Tačiau, ponė Matera, mano, kad reikia parengti vis tik tam tikrą strategiją kuri užtikrintų, kad vis tik, vis tik konkretus e, lyčių lygybės klausimai tikrai būtų traukti visiškai į biudžetą. Be to, jie nori, kad būtų daroma daugiau biudžeto nuorodų į lygias galimybės. Dėl to, ponė Matera, remia visus pakeitimus kuris sakė grupės, įvairias frakcijas. Tačiau yra ponios Bjork pakeitimas, kurio vis tik negali pranešė paremti, tai dešimtas pakeitimas. Na, žinoma, dėkoja Guje už indėlį ir poni Bjork už indėlį. Tačiau mano, kad pakeitimas kiek per griežtas ir per toliai einama tą, tą pusę ir dėl to netinka šiame kontekste. Tuo pakeitimu prašoma valstybių narių ir ES sumažinti karinės išlaidas bei gynybos išlaidas. Na, mes ir neturime atskiro karinių išlaidų biudžeto. Tad tiesiog netinka šis pakeitimas savo turiniu į aptariant Europos Sąjungos šios biudžeto klausimus. Ten prašoma, kad žinias išlaidas nukreipti geriau, skatinti moterų teisės, lyčių lygybę, vykdant švietimą ir kitus panašius dalykus. Tačiau vėlgi pastebėtina, kad tiesiog nėra atitinkamo karinio biudžeto, kurį būtų galima kitur nukreipti. Todėl prašome atmesti dešimtąjį pakeitimą. ir paremti pranešimą. Ačiū. Labai ačiū. Dabar steiksiu žodį ponė Ransker Žaliųjų. Labai ačiū. Aš čia pavaduoju Moniką Vaną, kuri nedalyvauja posėdyje, bet paprašė, ką apie jos vardu išsakyti keletą pastabų. Taigi, ponios Vana vardu, pirmiausia dėkoju pranešėjai už nuomonę tikrai labai, labai geras yra dokumentas tolesnim diskusijom, bet yra dar du dalykai, kuriuos pana, pane Vana norėtų sustiprinti diskusijų metu. Pirmiausia, tai yra tai, kad nuomonė štai teikiama dabar, kai daugiausiai dėmesį skiriama kovai su smurtu prieš moteris, tai svarbus prioritetas. Ir mes žaliai žinoma palaikome tą mintį, kad kova su smurtu prieš moteris turi būti prioritetu. Ir kogi mes turėtume dar, kad būtų kalbama apie moterų ekonominę situaciją ir moterų ekonominį įgalinimą. Pavyzdžiui, reikėtų kalbėti apie lyčių atlyginimų skirtumus. Tai yra svarbus dalykas ir iš biudžeto perspektyvos čia galima apie tai kalbėti. Žinoma, ne, negalima, nenorime silpninti e, smurto prieš moteris problemas, tačiau reikia kalbėti ir apie ekonominį įgalinimą. Toliau. Antrai pakeitimą pateikė ponia Vana, kuriuo siekiama stiprinti viešas paslaugas moterims tiek užimtumo srityje, nes kol kas labai daug, na, labai daug moterų dirba viešajame sektorije, neprosingai ne, ne per daug, tačiau neteikia moteris pakankamai paslaugų iš viešo sektoriaus. Taigi reikėtų. Tačiau pastebėtina, kad pakeitimas galbūt nėra iki galo aiškus, dėl, dėl vertimo galbūt problemų. Tad prašoma vis tik, nepaisant pakeitimo neišmų, įtraukti tuos, tuos du aspektus į, į nuomonę. Bet kuriu atveju manome, kad tikrai šį dalyką yra labai svarbus ir jei kokiu nors būdu pavyktų įsitraukti į nuomonę, tai mums būtų labai e, priimtina. Labai ačiū. Obrigada. Passo agora a palavra à relatora Sombra. Labai ačiū. Dabar žodis poniai Bokson, Saldemokratų frakcija šiandien pranešėjai. da je kada je u pitanju osnaživanje žena ključno je raditi na njihovoj ekonomskoj jednakosti, obrazovanju. Labai ačiū. Taip. Parama švietimui, įgalinimas per salinius tinklus, visą tai žinoma yra labai svarbu. Taip pat labai svarbu, kad moteris įgytų autonomiją. Ir manau, kad dauguma pakeitimų kaip tik juda šia linkme, tad dauguma pakeitimų socialdemokratai palaikys. Norėtumėm padėkoti pranešėjai ir prašau perduoti mūsų padėkas. Puikiai buvo bendradarbiaujama ir buvo puikiai bendradarbiaujama su sekretorietu. Manau, kad tikrai kartu parengėme labai gerą, stiprų dokumentą, kuris tikrai bus labai naudingas moteriams ir patiskrintis biudžetą. Labai ačiū. Dėkui, ponė Brazan. Ir bei aš savo grupės vardu, kalbės, savo frakcijos vardu kalbės, nes mūsų šiandien pranešėjo nėra. Taigi, norėčiau pasakyti, jog na, akivaizdu, kad ES neturi savo karinių pajėgų bet vis tiek Europos Sąjunga labai daug išleidžia koordinuodama valstybių narių karinės pajėgas, ypač išorės veiksmų srityje. Ir Europos Sąjungos biudžetas remia išorės veiksmų tarnybą, kaip jau girdėjome per šiandieną. Tad mes čia siūlome, kad štai būtų tokia politinė sprendimas, politinė, politinė galimybė siūlėme daugiau tos pinigus sutelkti ties lyčių lygybės klausimų ir sumažinti kitose sritise finansavimą laikinai. Būtent to ir prašome. Ir tikimės, kad šis pakeitimas bus palaikomas. Ačiū. Não havendo mais pedidos de palavra. Niekas daugiau žodžio neprašo. Tuomet, aš paklausti, ar norėtų ponė Petėjo dar kartą žodžio? Ne? Jei ne, tai puiku, dėkui. Ir baigėme diskusiją dėl pakeitimų. O dabar galime perėti toliau prie dešimtojo darbo atvarkės klausimo. Tai yra ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa laikotarpį nuo 4 iki 20 metų. Čia yra užimtumo komiteto nuomonė, kurie rengia savo iniciatyvą. Mes turime nuomonės projektą kurį tą projektą parengė Biljana Borsan iš Sudamkrato frakcijos. Taigi šiandieną bus pirmas dalinimasis nuomonė ir iš karto ponė Borsan ir suteiksiu žodį. Kolege, drago mi da danas imamo ovu raspravu. Labai ačiū, brangus kolegos. Labai džiugu, kad šiandien galime aptarti šį klausimą. Tikrai tema yra labai svarbi. Darbo rinkai tai yra labai svarbus klausimas. Ir aš turiu daug profesinės patirties šioje srityje. Esu medicinos srities ekspertė. Kaip gydytoja dirbau su šimtumo e, su lygomis ir e, dar, darbas, darbo keliamoms lygomis ir matome, kokį pavojų darbuotojams gali kelti na, netinkamos darbo vietos. Taigi, Čia dabar kalbame daugiau apie moterų karjeras, tačiau taip pat reikia nepamiršti ir darbo, kurį moteris dirba namie, nes kai moteris grįžta namo, jie ir toliau dirba. Ir čia yra keltas dalykų, ką aš labiausiai pabrėžti. Pirmiausia, labai gaila, kad buvo atsimta motinys atostogų direktyva. Tai vienas dalykas, kitas dalykas yra apie tai, kad Moteris dažnai darbė sudarė su įvairiais pavojingas chemikalais, tačiau komisija tarsi neturi kompetencijos priimti sprendimų šį srityje. Kitas dalykas – raumenų ir skeleto lygos, kur, dėl kurių moteris gali susirgti dėl to, kad dirbo na, dėl, dėl savo darbo, taip pat dėl darbo namuose. Aš bus pateiksiu vėliau dar daugiau pakeitimų, tačiau taip pat lauksiu ir jūsų pasiūlymų. Taip pat norime sutelkti tas moterimis, kurios patiria per daug streso darbo vietoje. Ir taip pat seksualinio priekabiavimo problema yra svarbi, kurią reikia spręsti. Ir kartais moteris yra priverstas dirbti tik tais e, dalį darbo laiko. Kita problema yra moteris uždirba mažiau negu vyras tą patį darbą. Taip pat m, problema yra tai, kad moteris negauna paskui e, or, or gyvenimo užtikrinčių pensijų. Valstybės narės turi atskirus standartus dėl darbo sąlygų, taip pat e, profesinės likos yra įvairiai reglamentuojamos valstybės narėse. Aš norėčiau pabrėžti, kad reikia kovoti už galimybę visiems pasiekti kokybiškas paslaugas šioje srityje. Taip pat pabrėžtina, kad valstybės narės labai skirtingai reglamentuoja, pavyzdžiui, pensinį amžių, ir skirtumai tarp lyčių dar išauga. Taigi lauksiu kolegų nuomonių, kad galėtume parinkti kuo geresnį nuomonę. Labai ačiū. Obrigada, senhora relatora. Um, e não havendo... Ačiū labai pranešėjai. Kadangi žodžių niekas neprašo, aš kaip šešėlinė pranešėja atstovaujantį GUE Žaliųjų frakciją norėčiau trumpai pakomentuoti šį nuomonės projektą. Iš esmės pritarėme visoms toms pamatinėms idėjoms, kurios yra išvardintos nuomonėje. Ir turiu pasakyti, kad šimtų procentų pritarėme tam, kas parašyta. Tačiau dėl to, kad be abejo e, er, apimtis yra ribota, negalima leistis į didžiulį detalumą. Tačiau, kalbant apie pasiūlymus dėl pakeitimo, galbūt jie dar patikslins tekstą, patikslins nuomonę. Na ir vieni iš tų probleminių aspektų tai yra psichosocialinių rizikų darbe augimas. Šis elementas mums kelia nerimą. Taip pat psichinių susirgymų skaičiaus augimas darbe. Taip pat kalbant apie aukštą moterų nedarbo lygį, tose sritise yra patiriamas didesnis spaudimas iš viršininkų, taip pat didesnis spaudimas patiriamas apskritai darbe. Ir kalbant apie aukštą nedarbo lygį, akivaizdu, jog yra ir kiti svarbus faktoriai, kuriuos reikėtų atsižvelgti, kurie sudaro tą platesnį kontekstą. Darbuotojos moteris dažniausiai dirba prastesnėmis sąlygomis, ir paprastai pradeda dirbti tokiamis sąlygomis, kurioms iš pradžių nebūtų pritarusios, tad yra įvairiausių papildomų faktorių, kurie dalyvauja žaidime ir kai kuriems, e, kai kurių tyrimų domenimis psichinė sveikata prastėja, tačiau nėra prevencinių mechanizmų, kurie padėtų nustatyti psichinių problemų uh, galima rizika. Ir jeigu būtų priemonės skirtos galimos rizikos stebėsenai, manau, būtų galima mažinti tokių susirgymų paplitimą. Ir mums reikia praktiškai dirbti, dirbti realiai, kad pasiektume e, pažango šioje srityje. Kitas svarbus elementas yra darbo laikas ir darbo dienos trukmė. Reikia siekti, kad e, būtų geriau reglamentuojama šis rytis. Neretai moteris susiduria su labai ilgomis darbo valandomis, kurios daro tiesioginį įtaką jų sveikatai. Įvairiose tyrimuose yra apie tai kalbama. Be to, ketvirtojoje dalyje pranešėja kalba apie mokymus, e, tai yra E, inspektorių mokymus taip pat. Akivaizdu, kad e, tų darbo inspekcijų inspektoriai e, turi būti mokomi, šviečiami toje srityje, reikia jo šviesti ir apie lyties aspekto integravimą. Taip pat svarbu suvokti tų patikrinimų svarbą, darbo inspekcijų darbuotojų atliekamų patikrinimų svarbą, tačiau panašu, kad tos struktūros yra susilpnėjusios ir dėja ne visada tai yra valstybinės struktūros, nepriklausomos struktūros, nes šioje srityje taip pat susidurima su privatizavimu ir norime, kad šios valstybinės struktūros būtų apsaugotos, kad jos išlaikytų savo nepriklausomybę, kad tie patikrinimai darbo vietoje būtų atliekami nepriklausomų inspektorių. Tikiuosi, kad tai bus galima įtraukti į nuomonę. Pane Mūdį, prašau. Ačiū labai. Norėčiau palaikyti tą valstybinį aspektą, kalbant apie vykdomus patikrinimus. Taip pat norėčiau kalbėti ir apie profsąjungas bei jų vaidmenį. Manau, kad jis yra tikrai pamatinis, kalbant apie sveikatą darbo vietoje ir tikrai palaikau pateiktus pasiūlymus, ypač dviejose srityse. Pirmoji iš jų yra darbo perkelimas, darbas pamainomis ir taip pat darbas naktimis, kurį atlieka moteris ir toks darbas tikrai daro įtaką jų sveikatai. Taip pat reikėtų kalbėti apie tai, jog moteris dirba iki vis vyresnio amžiaus, nes E, trūksta socialinių garantijų, pakankamų pensijų ir tai be abejo daro didžiulę įtaką jų sveikatai. Ir mes jau tikrai esame peržengę bet kokias ribas su seniau, kalbant apie seniau įprastą pensijinį amžių. Ir tikrai džiaugiuosi rengiamą nuomonę ir galiu užtikrinti pranešėją, kad esu pasirengusi remti ją visais įmanomais būdais. Ačiū labai, ponė Peteira, prašau. Ačiū labai. Norėčiau kai ką pridurti. Pone e, Bolzan kalbėjo apie daugumą svarbiausių aspektų, kurie jau yra įtraukti į pranešimą. Tad tik norėčiau kai ką pabrėžti. Noriu pasakyti, kad itin svarbus e, tie elementai susiję su darbo laiku ir darbo dienos trukme. Tačiau čia šiame pranešime kalbame apie moteris, kurios dirba paslaugų sektoriuje. E, paprastai tris dienas dirbama, ilgas pamainas, tada turima vienas laisvadienis ir vėl viskas kartojasi iš naujo. Tačiau dėja tokiams moteriams nepakankamai e, mokama Ir be abejo, vien, vienokia situacija yra, kai jūs esate jauna, 17 ar 18 metų amžiaus, tačiau kai moteris sensta, e, to, tokios pamainos tikrai daro neigiamą įtaką sveikatai. Ir manau, tą elementą taip pat reikėtų pabrėžti ataskaitoje. Aš tai trauksiu ir į savo siūlomus pakeitimus. Ačiū. Dėkoju. Dabar norėčiau vėl suteikti žodį e, pranešėjai. Viljanai Borsan. Tikiuosi galėsite sureaguoti į pateiktas pastabas. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pasidalijo savo nuomonę ir pastabomis. Tikrai galiu pritarti daugumai jūsų pasakytų dalykų. Ir man atrodo, kad šis tekstas yra tik tam tikras pagrindas, pamatas ir nebejotinai jį dar reikės tobulinti remiantis pasiūlytais pakeitimais. Taip pat galiu pritarti viskam, ką jūs sakėte ir taip pat džiaugiuosi, kad e, kolegos ketina pateikti pasiūlymų dėl pakeitimų raštu. Nebejotinai tekstą dar galima patobulinti ir aš net nebejoju, kad galtinis rezultatas bus puikus. Nebejoju, kad jis padės užimtumo komitetui. Ir jeigu neklystų pasiūlymus dėl pakeitimų galima teikti iki Liepos 12 dienos vidurdienio. Ačiū. Taip, sekretoriatas mums e, mus informavo, kad pakeitimus galima teikti iki birželio 22-osios, iki 17 valandos po pietų. Panašu, kad jau aptarėme visus klausimus. Komitetas te savo darbą 10 val. o 9 ryto taip pat susitiks koordinatoriai. Tad šiandieną darbą jau baigėme. Ačiū visiems labai ir gero vakaro.